Gerbiami bičiuliai, gerbiami kolegos, turime pradėti savo darbų sesiją, nes laikas ribotas, klausimų daug. Turime dešimt kalbėtojų šiai sesijai. Tad e, norėčiau pradėti darbą, sveikinu visus susirinkusius, noriu priminti, kad mes tęsėme savo ryto e, susitikimą, ten kalbėjome apie pilietybės ir ES piliečių teisų gyvendinimą. E, Na, o šios popietės sesijoje kalbėsime apie, apie Europos Sąjungos piliečių demokratinį dalyvavimą, apie geresnį e, rinkimų teisės įgyvendinimą. Devini kalbėtojai yra užsirašę pradiniai sesijai, tad diskusijai liks nedaug laiko ir klausimams. Ir po pusantros valandos kalbėsime apie galimybės pagerinti Europos rinkimų demokratinį legitimumą. Ir kalbėsime apie reformas e, rinkimų akto 1966 metų, apie rinkimus į Europos parlamentą, kalbėsime apie demokry, demokratiją ir apie tai, ką tai reiškia Europos Sąjungoje. Kalbėsime taip pat apie piliečių demokratinio dalyvavimo iniciatyvą. Rinkimai, Europos parlamento rinkimai. Tai yra pirmoji tema, kaip žinia, e, tie rinkimai vyksta pagal sudėtingą labai sistemą, Ir tie politikai pasirinkimai yra įvairūs. Rinkimų sistemos šalyse nevienodos ir kartais mes tas nacionalinės skirtybės pamirštame. Ir štai dabar turi, susirinkome tam ir tai yra puikia proga priminti mums, pris, ir prisiminti mums visiems, kad Europos parlamento rinkimų procedūra turėtų būti ko gero visur vienoda turėtų būti bendra visose valstybėse narėse. Būtent tai suteikia teisę Europos parlamentui renkti teisės aktus visai Europos Sąjungai. Šią stadiją jau esame pasiekę, rinkimai į Europos parlamentą vyksta pagal nacionalinius teisės aktus, e, požiūriai čia ne visur vienodi ir kalbant apie pilietybę, apie lygybę Europos piliečių, e, visos tos nuostatos apibrėžtos ES sutartyse. E, matome, kad kompleksiškumo daug čia ir Europos sąjunga, e, sąjungai svarbu yra pilietybės aspektai ir tinkamas jų gyvendinimas. Mes taip pat pagalvojame apie būtinybę kelti piliečių dalyvavimo įsitraukimo klausimą. Būtina padidinti dalyvavimą piliečių Europos parlamento rinkimuose. Žinome, kaip tai atrodo šiandien. Ir mes taip pat norime, kad būtų šiems rinkimams suteikta tikrai europinė e, dimencija, kad vyktų tikri rinkiminiai debatai. Taip pat labai svarbu tinkamai organizuoti rinkimus, kad būtų užtikrintas e, institucijų efektyvumas, skaidrumas, efektyvumas ir panašiai. Tai yra vieni iš svarbiausių tikslų, kad Europos Sąjungoje būtų tinkamai reformuotas rinkimų įstatymas į Europos parlamentą. Savo siūlyme mes nesiūlome įvesti visiškai vienodų taisyklių visiems, bet pirmiausia, mes norėtume, kad nacionalinės rinkimų sistemos šiek tiek panašėtų. Mes siūlome numatyti reikiamą balansą tarp tų atskirų sistemų. E, tas pats pasakytina ir apie procedūras. Mes norėtume palikti dar valstybėms narėms tam tikrą veiksmų laisvę. E, mes taip pat parengėme tą naują rinkimų aktą, dirbdami tarp dviejų frakcijų politinių, dirbo du pranešėjai, mano kolega, e, dirbęs kartu su manim, yra jo lainen, jam suteiksiu žodį, pranešdama, kad turi sulabo penkias minutės savo darbui pristatyti. Ačiū labai, Danutė, sako jo lainen. E, sveiki visi susirinkę į šį įdomų klausimą. Man dėl penkių minučių jokių problemų nekils, nes e, jūs pat jau pristatėte labai daug, kas yra numatyta tam teisės akto siūlyme. E, nes AFKO komitete jau buvo e, balsuota ir plenarinėme posėdėje buvo svarstytas šis teisės akto siūlymas. Galime pasidžiaugti, kad nors lengva nebuvo, bet pažengtai prieki sparčiai. Taigi, aš manau, kad čia visi sutarė dėl to, kad dalyvaujamoji demokratija Europos Sąjungoje yra nuolat pabrėžiamas aspektas ir tai yra labai svarbu. Mes kas penkerius metus renkame tokį transnacionalinį parlamentą, kuris yra unikalus pasaulyje šio požiūriu. Tai yra vienintelis transnacionalinis e, parlamentas, kuris renkiam, renkamas laisvai, tiesiogiai e, ir kuris, na, apima visas valstybės narės. Vyksta rinkimų kampanija ir aš tikiuosi kiekvieną kartą, kad daug kas susitvarkys, bet žiūrim, kad situacija blogėja ir blogėja. Kodėl? Žmonėms turbūt ne, nėra tokio įspūdžio, kad vyksta rinkimai ES parlamentą. Vyksta nacionalinė rinkimų kampanija, vyksta nacionalinės diskusijos, grinai nacionalinės, Ir žinome, kad auga nacionalizmas mūsų šalyse. Europos interi, interesas vertinamas grinai iš nacionalinio požiūrio taško. Būtent dėl to mm, daug kas vyksta ne taip, kaip reikėtų. Ne viskas yra taip, tiksliau viskas yra ne taip, todėl yra laikas reformuoti tas sąlygas, pagal kurias vyktų Europos parlamento rinkimai. Mes žinom, kad Planas yra labai ambicingas, bet mes pasiūlom štai ką. Taryba galėtų vienbalsiai nuspręsti dėl to, kad galima būtų sudaryti europinės apygardas. Kitaip tariant, 28 valstybės narės būtų sudalintos į tam tikras apygardas ir parlamentas jau siekia gal kokį 20 metų. Daug pasipriešinimų buvo tau šitam projektui, bet pagaliau gal įvyks kažkoks proveržis kad iš tikrųjų vyktų europinė rinkimų kampanija ir europinė diskusija. Europos politinės partijos tuomet galėtų nuspręsti dėl europinių sąrašų ir kandidatų. Ir tuomet e, tai būtų tie parlamento, Europos parlamento nariai, kuriuos išrinktų visi ES piliečiai. Na, žinom, kad toks planas yra labai ambicingas, labai plataus užmojo. Mes Nemanome, kad tai įvyks jau 2019 metais. Mes manome, kad Europinių partijų kandidatai turėtų būti išrinkti bent jau 12 mėnesių, tie patys populiariausi kandidatai, bent jau 12 savaičių iki rinkimų. 2014 e, metais tokie kandidatai jau buvo paskirti anksčiau, manau, kad 2019 metais būtų galima tą praktiką pakartoti. O tie, kas nenori europinės dimensijos, jie tų vadamųjų top kandidatų nesiūlo, tų, tų partijų e, populiariausių kandidatų nesiūlo. Trečias dalykas, kurį norėčiau paminėti, tai yra Europos politinių partijų matomumas. Buvau 2003 metais, kai apie statutą buvo kalbama pranešėjai šiuo klausimu, ir, tačiau veikti nebuvo įmanoma tuo met, kadangi buvo kaunamasi dėl mandatų svarbiausia. Dėl to visi kiti dalykai tapo mažiau matomi. Mes siūlome dėl rinkimų kompa, kampanijos, e, kad nacionalinių partijų logo, jų kai spausdinami, jų ženklai, kai spausdinami ant rinkimų biuletenių ar televizijoje, kai rodoma, kad būtų nurodyta, kokiai europiniai politiniai jėgai priklauso tos partijos. Mes norime propaguoti Europos parlamento rinkimų europinę dimenciją. Daug buvo kalbėta apie rimtumą ir skaidrumą rengiantis Europos parlamento rinkimams. Mes manome, kad atskirose valstybėse narėse e, ta kampanija prasideda vienur 17 dienų iki rinkimų, kitur 95. Ir aš pats kartais galvoju, kaip rinkimų kampanija gali prasidėti likus 17 dienų iki rinkimų, kai dar ir kandidatai nebūtinai žinomi. Nerimta juk, ar ne? Tai reiškia, kad partijos biuras paskutiniu momentu išspausina kažkokį kandidatų sąrašą, o piliečiai net nežino, kas yra tie kandidatai, nes neturi galimybių su jais susitikti. Tad 12 e, e savaičių arba likus trims mėnesiams iki rinkimų mes sakome, kad kandidatai turi būti žinomi. Tikrai ta 17 dienų yra netikęs terminas. Nerimta. Tai reiškia, kad nacionaliniai politikai rimtai nevertina Europos parlamentų rinkimų. Tad čia šitas reikalas turi keistis. Kai dėl lyčių lygybės. Moterų yra nemažai Europos parlamente, bet dar per mažai. Taip, taip, galima čia daug ką pagerinti, nes visuomenės pusė sudaro moteris, tad e, jeigu rinkimų įstatymas būtų pakeistas taip, kad moterų atsirastų dar daugiau, kad politinės partijos būtų paspaustos ieškoti e, daugiau moterų kandidatų, tai būtų puiku. Taigi mes savo darbą padarėme, mes e, pateikėme dokumentą ir, plen, ir komitetų, ir plenariniam posėdžiui, dabar tarybos eilė veikti. Mums reikia vieningo balsavinimo ir paprastai atsiranda tai vienas, tai kokie trys prieštaraujantys siūlymui. Na, bet e, nerizikavęs nieko nepasieksi, tačiau jeigu šį kartą mums būtų nepritarta, būtų labai gaila. Aš manau, kad mes visi galime kartu dirbdami pasinaudoti tuo pagaičių ir, ir galime pasiekti, kad kito, kitiems rinkimams būtų pateikti pragmatiški siūlymai. Gaila, kad politikai ir vyriausybės siekia europinių sprendimų, europinių atsakymų, kai reikia rasti konkrečius sprendimus. Tačiau tie, tie, tos pačios vyriausybės vengia e, priimti sprendimus dėl didesnio piliečių įtraukimo į, pavyzdžiui, parlamento rinkimus, į geresnį organizavimą tų rinkimų. Mes manome, kad 19 metais daug kas galėtų įtikti kitaip. Ačiū, ponia Hupner. Na, aš sakiau, kad tai kad ne, neįvyks pavyzdingas pasirodymas, nes praėjo beveik septynios pasisakymo minutės. Dabar kalbės kitas mūsų kalbėtas. Prašau. Muchas gracias, eh, presidenta. Yo quería informar. Dėkuoju, ponė pirmininkė. pateikti informacijos apie vieną AFKO iniciatyvą. Tai taip pat susijęs su politinė diskusija mūsų demokratijos kokybės klausimų. Aš e, turėjau garbės kaip tik būti pranešėjų e-demokratijos klausimu Ten kalbama apie naujas technologijas, internetą bei problemas, kurios iškyla tame naujame komunikacijų pasaulyje. Siekiant patobulinti mūsų demokratijos kokybę, yra bandoma eiti tokiamis skriptimis. Mūsų bendrame demokratijos sėkminimo kontekste Europoje, valstybėse narėse mes e, matome tam tikras problemas, kurios iškyla dabar ir dėl kurių kyla demokratijos deficitas ar krizė. Pavyzdžiui, Rodrig, tai yra nuoroda į Rodrig, Rodrigo teoremą. Ir tai rodo, jog demokratija, kuri remiasi e, valstybėmis e, narėmis tampa palaipsniui e, sunkiau įgyvendinama dėl susidariusios e, padėties, dėl to, kad valdysena tampa vis sudėtingesnė, todėl, kad vis sunkiau išaiškinti priešiams sprendimų prieimimo esmę, nebepasitikimą tais, kurie e, valdo, didėja atotrukis tarp e, piliečių ir valdymo institucijų, kyla demokratijos krizė taip pat todėl, kad e, politikai ir partijos bando monopolizuoti visus santykius tarp institucijų ir piliečių, kyla demokratijos krizė taip pat todėl, kad ta krizė pasireiškia socialinio susitarimo tam tikra krize, nes e, anksčiau buvo tam tikras sustarimas dėl mokesčių, dėl paslaugų ir tie dalykai keičiasi, piliečiai dabar e, nepatenkinti dėl to ir piliečius žaidžia pasiekmes viso to, nes vis mažiau lygybės, vis mažiau viešųjų paslaugų ir piliečiai yra nepatenkinti dėl to, dėl to kad e, rinkos ribos taip pat e, pasidaro iškesnės ir mūsų demokratija pradeda sirgti. Antras klausimas, ar technologijos galės padėti mums, sprendžiant šitas problemas mano pranešimo platmėje, tai mes e, nebandome pateikti komunikacijos priemonių kaip tam tikros panacėjos, kuri leistų išspręsti visas pasaulio problemas. Mes to ir nesiekėme. Problemos yra struktūrinio pobūdžio ir todėl reikia kitokių sprendimų joms. Tačiau turime giliau diskutuoti apie tai, ar komunikacijos dimensija galbūt leistų mums e, atsižvelgti į tam tikras priemonės, kurios padėtų pagerinti demokratijos padėtį. Aišku, mes norime nešti savo įnašą, tai daroma jau senai, apie dešimt metų, tai daroma ir komisijoje, ir Europos taryboje, ir kitose institucijose, dirbama šitą temą, taip pat valstybės narės taip pat yra įnešusio savo indėlį dėl elektroninio balsavimo, dėl e valdysenos dėl skaidrumo užtikrinimo ir kitų aspektų, tad e, visais šitais aspektais mūsų pranešimas bando apibūdinti susidariusią padėtį ir numatyti tam tikras ateities gairias. Tad e, mes manome, kad čia nėra grinai teorinė diskusija, yra ir labai konkrečių dalykų, konkrečių rodiklių, kurie leidžia pažvelgti į tai per tą prizmę, kuri leidžia patobulinti konkrečius aspektus ir geriau užtikrinti sąsajas tarp piliečių ir institucijų ir panaudoti visas galimybės, kurios, kuriomis disponuojame. Žinant, jog yra sukaupta pakankamai patirties šitais klausimais, mes taip pat turime identifikuoti ir, ir, ir, ir ribas, nes e, žinome, jog yra labai dažnai manoma, jog naujos technologijos gali visas problemas išspręsti, tačiau mūsų patirtis taip pat e, rodo, jog kartais kyla problemų dėl to, kad kai kurie aspektai yra ypač eksploatuojami lobistinių grupių ir, ne, ir daug daugiau negu kad, kad piliečių ir dėl to gali būti kai kurių sunkumų, bet bet kuriuo atveju mes bandome siekti demokratijos tobulinimo. Kolega Šiflin. Dėkoju, ponė pirmininkė, ačiū visiems, kurie atvyko čia Ačiū už suteiktą galimybę pakalbėti apie pilietybės e, problemas ir konkrečiai apie piliečių iniciatyvos problematiką. Gali būti, aišku, galbūt ir gerų ir blogų pilietybės e, ar pilietiškumo e, aspektų ir kartais būna tiesiog Mm, siekiama, kad e, būtų suteikiama kažkam kuo daugiau galios, kad būtų galima reaguoti ir ES e, lygių Europos piliečių iniciatyva iš esmės yra viena iš priemonių leidžiančių piliečiai įsitraukti į ES reikalų tvarkymą ir daryti įtaką turėti kažkiek galios. Aš nekalbėsiu plačiau apie 11 straipsnio ketvirtą dalį, apie milijonus parašų, kuriuos reikia surinkti tokiu atveju ir apie iniciatyvų tematiką, kurias galima inicijuoti. Tiesiog tai yra vienas iš būdų paskatinti komisiją imtis, siūlyti kokį nors teisės aktą. Taip yra. Tiesa, reikia pasakyti, kad ketveri metai jau, arba beveik ketveri metai, kai veikia ši sistema. E, ir matyt, e, rezultatai, sakytume, nuliniai. Aišku, yra e, mėginama rinkti parašus, kai kur tai sekasi geriau, kai kur blogiau, bet, kiek žinau, ne vieno atvejo nėra dar, kad būtų pradėta, kad būtų buvusi pradėta iniciatyva dėl kokio nors teisės akto kūrimo. Tai tikriausiai visiškai teisinga ir pagrista būtų pasakyti, kad kol kas tai nėra geras rezultatas. Pesimistai pasakytų, kad sistema žlugo, bet aš nemanau, kad galima taip tvirtinti. Tiesiog nesiseka taip gerai, kaip norėtume ir galima dar ir iš komisijos pusės reikalauti daugiau pastangų, taip pat ir konstitucinių reikalų komitetas čia gali padirbėti. Man susidarė įspūdis, kad komisija visgi gana vangiai reaguoja. Iš komisijos pusės čia norėtųsi dar daugiau veiksmų. Iš pilietinės visuomenės atstovų sužinojau, kad kartais yra žiūrima į tokias iniciatyvas ir, jų, ir mėginimą jas pradėti kaip į laiko gaišimą, kaip į bergždžią reikalą. Čia reiktų komisijos požiūrį tikrai keisti, nes piliečiai nori įsitraukti. Aš neturiu jokių duomenų apie surinktus parašus, tačiau visgi tai būtų keli milijonai, manau. Ir kai kurie taip sakė, čia tai gaištam laiką savo, nieko niekuomet nepasieksime tuo. Ir, ir Kai kas gal ir tampa net euroskeptikais po to. Bet mano paties pozicija yra, kad norėtųsi, jog ši priemonė veiktų sklandžiau, taigi reikia dar padirbėti, pasitempti, kad ji pagaliau pradėtų rimtai veikti ir tikiuosi, kad institucijos sureaguos į šias problemas. Ačiū. Ir dabar prašysime pasisakyti už pagrindinės teisės ir sąjungos pilietybę atsakinga atstovą iš komisijos Paula, Paula Nemica. Dėkoju, ponė pirmininkė, džiugu čia dalyvauti ir atstovauti komisijai. Komisija tikrai yra ta vieta, kur yra rūpinamasi gynimu piliečių teisų. Viskas prasidėjo 1999 metais, numatant rinkimų aktą suvestinį. Vėliau sistema pamažu keitėsi, dabar jau turime ir tų diskusiją dėl vadinamųjų špicen kandidatų ar pagrindinių kandidatų. Ir čia dviejų dešimtmečių net prireikė, kad politinė valia būtų suformuota atitinkama ir jo lainenas labai inirtingai dėl to kovėsi, kad būtų galima tuos kandidatus lyderius numatyti sąrašuose. Tai yra dalinai sėkmės istorija, visas tas projektas, um, bet pereikime prie detalių. Naujausio apklausų duomenis taip pat turiu ir galiu pradėti primindamas praėjusių rinkimų aktyvumo rodiklius. Ar turėsime skaidres ekranuose? Taip, prašau, septintą skaidrę parodyti, antrą skaidrę parodyti. Taigi, numačius tą kandidatų lyderių sistemą, kaip tik ir trečioji skaidrė, aš apie antrą kalbu. Kaip tik ir pavyko pasiekti kai kur gerų rezultatų. Kai kuriuose naujose valstybėse narėse aktyvumas buvo labai nedidelis, rytinėje Europos Sąjungos dalyje, dėl ko taip yra dar vis diskutuojama, gali būti, kad taip nutiko dėl to, kad apskritai visuomenėje vyrauja pesimistinės nuotaikos dėl demokratijos proceso Europoje. Ir komisija taip pat renka duomenis ir dėl dalyvavimo vietos, rink, vietos savivaldos rinkimuose. Ir matome, kad ir čia aktyvumas šiek tiek sumažėjo. Taigi tai nėra vien tik su Europos parlamento rinkimai susijęs fenomenas, tas mažas aktyvumas, nes ir vietos savivaldos rinkimuose tas aktyvumo lygis nėra labai didelis. Ir, ir nors ir tai yra dalykas, kuris tiesiogiai susijęs su žmogumi, savivalda, vis tiek rinkimuose dalyvauja nedaug žmonių, taigi tai verčia suklusti ir būti budriems. Kitas klausimas, ar 40 milijonų europiečių gyvenančių kitose valstybėse narėse, negu kad gimtoji arba kilmės šalis, ar jie dalyvauja rinkimuose, ar veiksmingai gyvendinama ta jų teisė. Ir čia reikia irgi tos dalykus skirti. Ir čia iš karto pereinam tada nuo vieno dalyko prie kito. Štai šioje skaidrėje matote mm, tą vadinamąją mažąją demokratiją, pavadinkime. Tai yra klausimas, ar asmenys apskritai žino, kad e, tie 40 milijonų gyvenančių kitose valstybėse narėse gali dalyvauti rinkimuose. 67 procentai žino, kad ir gyvendami kitoje valstybėje narėje gali balsuoti parlamento rinkimuose. Toliau pereikime prie didžiosios demokratijos, kaip aš pavadinčiau. Kaip yra su aktyvumu rinkimuose čia. Ir iš esmės nenustebins tikriausiai tokie rodikliai. 84 procentai e, mano, kad reikėtų, e, kad ES politika labiau būtų susijęta su jų kasdienybė. Taip pat e, ir kandidatas lyderis pasirodė svarbus daugeliu rinkėjų, o paskutinėje eilutėje matote, kad ir politinė šeima ar partija, jeigu susivienyje per visą Europą, tuomet tai irgi turi teikiamą rezultatą. Dabar vėl periname prie kitos skaidrės. 21 procentas rinkėjų susidūrė su sunkumais, mėgindami dalyvauti Europos arba vietos valdžios rinkimuose, gyvendami kitoje ES šalyje. Ir čia tai 51 procentas iš tų 40 milijonų mane, kad administracinė našta, norint užsiregistruoti, e, dalyvauti rinkimuose per nelik didelė. Ir čia, man atrodo, ir parlamentai gal svarbis rytis. Mm, turėkime menyje tą skaičių. Ir dabar periname vėl prie didžiosios demokratijos piliečių požiūris į tai, kas galėtų palengvinti dalyvavimą rinkimuose. Atsiprašau, čia ir vėl apie tos išvykusius, apie mažąją demokratiją kalbu. 80 procentų mano, kad mm, as, asmeniniai m, mm, raštai paaiškinantis, kaip registruotis ir balsuoti palengvintų situaciją ir taip toliau panašiai, matote statistiką čia. Toliau, e, kaip yra su žiniomis ir um, informaciją apie rinkimus. Per praėjusias rinkimus um, kandidatai lyderiai keliavo per įvairiausias valstybės narės, per pagrindinius miestus ir tikrai daug dėmesio susilaukė, tačiau kuomet vykdavo debatai, neretai negalėdavo piliečiai ar rinkėjai stebėti tų debatų vien dėl to, kad kitoje valstybėje narėje, pavyzdžiui, internetu transliacija buvo negalima. Blokuojama. Todėl ateityje, kai bus organizuojami debatai susiję su politiniu kontekstu, reikėtų pasirūpinti, kad nebūtų e, taikoma ta blokavimo sistema pagal buvimo vietą. Tai yra, kad Nesvarbu, ar Italijoje, ar Vokietijoje e, pilietis yra, jis turėtų turėti galimybę stebėti internetu politinius debatus tarp kandidatų. Taigi reikia, kad žinios e, apie kampaniją būtų skleidžiamos veiksmingiau ir tarp valstybinių mastų, kad žiniasklaidos pluralizmas būtų užtikrinamas, kad būtų galima įvairiais kanalais rasti informaciją. 53 procentai dalyvavus apklausoje sakė, kad iš dalies tik tai yra patenkinti informacija gaunama, nes vis dėlto trūko tarp valstybinių mastų gaunamos informacijos, kaip ir minėjau, tas blokavimo elementas čia trikdė visus. 83 procentai mm, būtų norėję gauti daugiau informacijos apie programas politinės ir transliacijų daugiau, o 91 procentas E, tiki, kad visa tai būtų leidę susiformuoti adekvatesnę nuomonę. Toliau, kokios priemonės labiausiai buvo naudojamos skleisti informaciją, tai internetas, e, socialinės, e, socialiniai tinklai, be abejo, čia negaliu pasakyti tikslių gal skaičių, bet 70 procentų matote, virš 70 procentų, mat, procentų interneto erdvėj tenka virš 50 procentų socialiniams tinklams, tai juos kartu sudėjus jau tikrai nemažai. Ir apskritai vertinant šios informacijos klaidos priemonės leidžia daugiau piliečių įtraukti aktyviau į rinkimų procesą nes taip gali labiau pamatyti, jog procesai, kurie vyksta čia Bruselėje, paveiks tavo kasdienį gyvenimą. Pateiksiu pavyzdį. Pavyzdžiui, domenų apsaugos iniciatyvos pastarojo meto. Kokie rezultatai būtų buvę, jeigu nebūtų buvę maždaug 20 tų iniciatyvių žmonių, kaip ir, pavyzdžiui, iš vienos kilęs Maksas Švaineris, kuris pasiryžo mm, kovoti su, su lobizmu didžiųjų kompanijų ir sėkmingai tą padarė. Taigi tokie pavyzdžiai tuomet parodo, kad tikrai verta pakovoti už, už savo teisės ir tikrai prasminga dalyvauti politinio pobūdžio procesuose ir taip pat ir teismas pasirodo tikrai gina piliečių teisės ir laisvės ir Maksas Šremsas pasiekė labai svarbę nutartį Teisingumo teismo dėl JAV vykdomo masinio stebėjimo, mm, su Airija susijusi byla dėl duomenų rinkimo taip pat piliečių labai buvo išnagrinėta. Ir tik keli piliečiai visą tai pasiekė, laimėjo prieš didžiulės kompanijas, įmonės, Ir jų veiksmai būtent tikrai iš esmės pakeitė situaciją. Man atrodo, kad tai būtent reikėtų sėti ne vien tik su rinkiminėmis kampanijomis tą piliečių aktyvumą. Ačiū. Man atrodo, tikrai reikia pasimėti, kad ir komisijos parama mums labai svarbi, ypač derantis su taryba dėl įvairių teisės aktų. Na ir dabar suteiksiu žodį E, europietiškiausiam iš europiečių buvusiam kolegai Andrew Duff. Dėkoju. Pane pirmininkė, didžiulis malonumas yra vėl sugrįžti į Europos parlamentą ir noriu pasveikinti pranešėjas, kolegas, kurie pasisako už reformą, kurie siūlo reformą. Puiku, kad buvo priimta ši rezoliucija, tačiau turėčiau pasakyti, kad rinkimų reforma yra dar svarbesnė, negu gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Tai yra dalykas, kurį sunku ir numatyti, ir suruošti, ir gyvendinti. Įtariu, nors tiksliai nežinau, kad būtent Dėl to sutartyje būtent parlamento yra numatyta teisė inicijuoti siūlymus susijusių su rinkimų reforma. Pagalvokime, kaip sunku, kaip problematiška būtų tai padaryti Europos komisijai, jeigu ši turėtų inicijuoti tokius siūlymus. Esu tikras, kad taryba džiaugiasi tuo, kad jai teks tik pritarti siūlymui, kad reformos siūlymas jau ateis visas paruoštas. Šios demokratinės krizės šaknis, kuri krečia visą žemyną, yra susijusios su tuo, kad nacionalinės par, politinės partijos ir toliau dažnai prisidengia Europos integracijos projektais, nors pačios nesistengia jų gyvendinti. Kai kas pavydį Europos parlamentų jo išaugusių galių. Kai kas, ir čia norėčiau pasakyti visai atvirai, kai kas iš nacionalinių politinių partijų tiesiog kratosi su pasišlikštėjimu tokių sudėtingų klausimų, kaip, pavyzdžiui, pabėgėlių krizė ir jos valdymas. Manau, kad esmė to, ko mes bandome pasiekti, yra štai kokia. Būtina Europos sąjungoje turėti stipres politinės partijas, kurios galėtų mesti iššūkį nacionaliniai politiniai klasiai, kad būtų galima tinkamai sutvarkyti Europos parlamento rinkimo kampanijos e, valdymą. Ir būtina, kad dėl politinės galios kovotų tos politinės partijos, kad jos žinotų, kad turi kovoti už kiekvieną vietą, už kiekvieną poziciją matote, kokį poveikį turi nacionalinių politinių partijų galios mažėjimas ir kaip tai veikia nacionalinius parlamentus. Mes žinome, kad trys ar keturi oficialūs protestai buvo pateikti nacionalinių parlamentų dėl rezoliucijos. Dėl to projektų, kurio tikslas yra pakeisti vykdymų tvarką. Tačiau manau, kad e, svarbu yra nepamiršti tos geltonos kortelės procedūros, tačiau kita vertus protestai ir toks nepasitenkinimas, kurį demonstruoja nacionaliniai parlamentai siūlymo atžvilgių, turėtų būti laikomi e, labai rimtais dalykais, juos būtina rimtai nagrinėti. Turime paaiškinti, kada yra taikomas subsidiarumo principas siekiant sukurti tą vieningą visiems rinkimų procedūrą. Tačiau turime sureaguoti ir į kritiką. Europos parlamentas turi tam tikrų sunkumų dabar ir jų buvo praeitie. Jis nuolatos turi paaiškinti, pagrysti savo siūlymus. Sprendimų projekte bandoma pasiūlyti bendras rinkimų apygardas. Panašiai kaip buvo siūlomas špicen kandidatas vadinamasis. Tačiau ne visai tiksliai yra pateiktas siūlymas, kad būtų galima pradėti trilogą šiuo klausimu. Ir kad būtų galima pasiekti sutarimą su taryba dėl to. Europos parlamentas elgesi teisingai, kai kalba apie špicen kandidato patirtį dar neseną. Būtina, kad būtų teikiami konkretūs siūlymai tam, kad būtų galima sudaryti e, tokį, tokias e, tarp valstybinės apygardas. Šie 19 metai bus ypatingi apie 2014 metų patirtį. Svarbu, kad nesusilpnėtų Europos parlamento legitimumas konstitucinių klausimų srity. Turime nepamiršti ir to, kad kai kas, o gal ir daugelis ES tarybos narių vėl stengsis kontroliuoti procedūrą, kai bus renkami naujos e, Europos komisijos nariai, vadovai ar kitų institucijų vadovai. Europos parlamentas jau yra priėmęs tam tikrus sprendimus. Gyve Hofstato pranešime, kuris apims sutarties pakeitimus, kurių siekia parlamentas, apie tai bus kalbama. Tam reikės ko gero sušaukti konventą. Ir mano manimu tai būtų įmanoma. Gali atsitikti taip, kad dėl rinkimų reformos galima sustarti būtent tuo būdu šaukiant konventą. Taip pat reikėtų dar tarti dėl vietų tenkačių valstybėms narėms. Reikėtų, kad konventas būtų sudarytas skaidriai ir aiškiai. Europos parlamentas, tikiuosi, susitelks prie to, kad jau pradės renktis visiems šiems dalykams. Kad e, papandys paveikti savo E, valandys pasinaudoti darbo metodais, kad padaryt reikiamą poveikį ir kad parengs dirbą rimtoms daryboms prasidėti. Kai dėl laiko, manau, kad visi galim sutarti, kad po trijų metų gal ir ne viską dar pavyks įgyvendyti, tačiau svarbu. kad būtų įtvirtina pati praktika, kad būtų bent jau parodytas bandymas pagilinti ir sustiprinti Europos parlamentinės demokratijos tradiciją federaliniu lygmeniu. Tai vaidina esminį vaidmenį kampanijose, kurias vykdo politinės partijos. Europos komisija turėtų taip pat įstraukti į kampaniją. Tai irgi regis buvo pasiekta. Tiek. Ačiū. Pirmininkė, ačiū. Andriu, norėčiau pakviesti dabar poną Bertončinį, jeigu jis čia. Puiku, jeigu pavyko jums patekti į salę. Penkios minutės pasisakymų skiriama. Tad norėčiau visiems pradėti taikyti šią taisyklę. Ponas Bertončinė yra Žako Deloro instituto direktorius. Prašau, žodis jums. You sorry for the delay. Yes, I was blocked at the entrance. Uh, um, I'll be all the more. Ačiū taip, iš tiesų užstrigau šiek tiek prie įėjimo, tad stengsiuosi tik glaustai pakalbėti. Tai, ką pristatysiu, ta informacija yra pateikta prie salės išėjimo, jeigu norėsite pasigilinti. Ir dabar pirmiausia reiktų pasakyti, kad e, reikėtų kokybinių požiūrių vertinti ES pilietybės aspektus ir piliečių iniciatyvą kaip priemonę. Pirmiausia, žiūrėkime į skaičius, štai 40-50 procentų tai yra toks pats rodiklis kaip JAV, kitur. E, ir kol tas vadinamasis katos mm, yra Europos Sąjungoje nepernelyg didelis ir tos e, atotrukis netoks didelis, viskas yra, viskas yra gerai. Tiesiog Reikia skleisti informaciją piliečiams dėl to, ką jie gali rinktis, iš ko jie gali rinktis rinkimuose ir, ir kitas dalykas dėl kandidatų lyderių. Žako Deloro institute jau daug metų dirbame ties šią idėją ir 2014 metais labai džiugu buvo matyti ją įgyvendintą, bet aišku norisi žengti ir pirmin ir sistemą modernizuoti, suteikti daugiau, dar daugiau priemonių, galimybių politinėms šeimoms, partijoms, kad jos vėlgi savo ruoštų galėtų labiau atliepti piliečių interesus ir atverti jom, jiems pasirinkimų spektrą platesnį. Dėl finansavimo mm, reiktų kalbėti ne vien tik apie išmokas konkrečias mm, ar kišenpinigius, vadinkime, politinėms institucijoms. Politinės frakcijos yra Europos parlamento lik suinteresuoti veikiai, subjektai ir jos yra susijusios su politinėmis jėgomis viso Europos Sąjungoje. Ir aišku, reikia šiek tiek pakeisti kai kuriuos teisės aktus Europos Sąjungos lygių veikiančius, kad būtų galima daugiau lėšų skirti ir Tai nereiškia, kad tiesiog iš Europos parlamento paimtumėm tuos pinigus ir, ir paskirtumėm kažkur kitur. Mm. Tiesiog tokia sistema daugiau kainuoja ir, ir tą kainą turi sumokėti, jeigu nori daugiau piliečių įtraukti į politinius procesus ir jeigu nori, kad jie priimtų mm, gerai pasvertą sprendimą ir turėtų visą reikiamą tam padaryti informaciją. Politinį samoningumą irgi reikia didinti, Yra tam tikrų apribojimų kol kas kliūčių varžančių tiek politinius fondus, tiek pačias partijas, pavyzdžiui, apmokant aktyvistus, kurie galėtų per kitą rinkiminę kampaniją pagelbėti. Ir dar porą aspektų. Norėčiau pabrėžti, kad lėšų suma, kurias, kuri būtų skiriama, priklausys nuo pasirinkimo alternatyvų per kitą rinkiminę kampaniją. 2014 metais sprendimai buvo priimti, aišku, priklausomai nuo pačių ir partijų, bet daugiau mažiau atvirai kriterijai buvo formuluojami ir galime ir toliau ieškoti tų paskatų, kaip pasiekti, jog kiek įmanoma atviriau būtų nominuojami kandidatai, kad galima galbūt būtų pasvajoti ir apie tokį variantą kaip e, JAV su priešrinkiminėmis kampanijomis ir diskusijomis. Čia gal toks jau tikrai pasvajojimas ir nebūtinai realu to siekti. Ir Netrukus ir baigsiu. E, reiktų iš tiesų paremti Andrew Duff pasiūlymą. Daugiau paneuropinių sąrašų reikėtų, visą Europą apimančių sąrašų, tai tikrai. Ir dar tiesiog toks pamastymas. Jeigu užuot kūrė tos sąrašus, mes teikmėm daugiau finansinių paskatų paskirti vieną, du asmenis e, kaip, kaip sąrašų lyderius nacionalinėme sąraše, kurių pavardės atsispindėtų ir kurie nebūtinai būtų iš to šalies, man atrodo, irgi būtų įdomus sprendimas. Taigi, 5.30 žvelgiu į laikrodį, tiek kalbėjau. Ačiū ir dabar ponė Carmen Pricing e, iš Europos komisijos. E, suinteresuotų subjektų konsultavimas ir darbo programa. Generaliniam sekretorijate yra tokios veiklos sritis. Dėkoju pirmininkė, ačiū kolegoms iš Teisingumo generalinio direktorato, kurie taip pat pasistengė, kad šis klausimas būtų įtrauktas į klausimų darbo tvarkę. Čia dar gana nauji dalykai, apie kuriuos kalbėsiu, tik po Lisabono sutarties iš tikrųjų įsigaliojo viskas ir nuo 2012 metų konkrečiai buvo patvirtinta, savo penkias minutės išnaudosiu tam, kad kiek įmanoma daugiau faktų pateikčiau apie tai, kas manome veikia sklandžiai Europos, e, Europos piliečių mm, iniciatyvos kontekste ir kur dar galima būtų pasistiepti, kur dar galima ką nors nuveikti, kas pasitarnautų piliečiams, e, kalbant apie tokią iniciatyvos teisę kaip jiems ją veiksmingai naudoti. Taip pat stengsiuosi šiek tiek atsverti pono Šopflino įvertinimą, gana skeptiška kol kas gal apie Europos piliečių iniciatyvą 2012 metais, kaip jau sakiau, įsigaliojo. Ji, ši sistema beveik penkeri metai Ne, 35 tūkstančiai iniciatyvų buvo užregistruota komisijos, bet neturime konkrečių dokumentų ar duomenų apie parašus surinktus, bet tikriausiai bus daugiau gerokai negu 6 milijonai, tik spėjame. Ir tos paraiškos, kurios rinko daugiau nei 3 milijonus parašų, visos buvo užregistruotos komisijoje ir į jas buvo sureaguota. Liečiai gavo atsakymus. Tai yra visiškai nauja priemonė, kaip jau sakiau, be precedente priemonė ir visgi sėkme galime vadinti jau tai, kad procesai vyksta, bet tai nereiškia, kad negalime patys būti kritiškai nusiteikę sistemos atžvilgių ir mėginti ją dar patobulinti, nes e, trūkdžių tikrai dar yra ir trūkumų. IT mm, veiksnys e, yra gan reikšmingas, kalbant apie šią iniciatyvą, kaip ją tinka taikyti, kaip taikyti visas numatytas taisyklės. Taip pat e, atsakomybės klausimas iškyla, jeigu iš kelių mm, vietų yra e, susibūrę piliečiai iniciatyvą, kartais nebūna aišku, kuo konkrečiai vadovautis, kas, kas turėtų perimti proceso organizavimą ir reikalavimai duomenų apsaugai daugelis e, piliečių nebūtinai pasinaudoja iniciatyvos teisę dėl to, kad apie duomenis yra skirtingai kalbama valstybėse narėse, reikalavimai gali skirtis ir dėl ilgai užsitęsusių darybų teko vis dėlto pasirinkti gana komplikuotą sistemą, nes viena valstybė norėjo vienaip kalbėti apie duomenis, kita kitaip. Ir dabar reikėtų, aišku, kaip nors po truputėlį paprastinti tą sistemą, bet kol kas nepavyko dar to padaryti. Ilgas kelias mūsų laukia. Ir tikrai nemažai piliečių tiesiog negali pasinaudoti teisę mm, tokia iniciatyvos. Yra šimtai tūkstančių jungtinėje karalystėje e, piliečių, kurie, kurie tikriau, jungtinės karalystės piliečių, kurie gyvena svetur. Yra airijos piliečių gyvenančių kitose valstybėse narėse, kurie taip pat tą teisę negali pasinaudoti. Mes tenksimės padėti pakeisti. Samoningumo didinimas švietimas, aišku, labai svarbus faktorius ir džiugu, kad apie tai jau yra užsiminta, tai yra bendrų pastangų rezultatas visų suinteresuotų subjektų. Taip turėtų būti dirbama visiems turėjimus pečius. Duomenų reikalavimas jau minėjau, ekspertų grupėje nuolat palaikome ryšį su valstybėmis narėmis ir, ir stengiamės žengti žingsnius paprastinimo link, kad būtų galima paprasčiau pasinaudoti šią teisę. Taip pat šiuo metu kaip tik gilinamės į tai, kaip geriau išnaudoti elektroninio parašo galimybės teikiamas. Skaitmeninėje plotmėje yra tikrai labai daug naujų technologijų, išradimų, nestovima vietoje ir dar norime ir techninio pobūdžio reikalavimus paprastinti duomenų rinkimui internetinėje erdvėje. Tai galbūt ir maži žingsneliai, bet visgi dėl to sistema tikrai turėtų supaprastėti. Tad informavimas, paprastinimas yra svarbiausi akcentai ir sėkimas užtikrinti, kad piliečiai iš tiesų galėtų veiksmingai pasinaudoti jiems suteiktomis galimybėmis šią teisę iniciatyvos Na ir tarp institucijų ir suinteresuotų subjektų egzistuoja tikrai bendras sutarimas dėl to, kokie čia kyla iššūkiai ir ką reikėtų gerinti. Ir valstybėse narėse bandomieji projektai vairūs vyko ir su konsultacinėmis įmonėmis bendraujame dėl galimų patobulinimų. Kai ką reikės gal ir peržiūrėti pačioje direktyvoje, Komisija sureagavo į parlamento klausimą ir rezoliuciją sausio mėnesį. Sakėme, jog nėra dar žudbutinio reikalo peržiūrėti visą dokumentą, tačiau kai kurios jo vietos tikrai tobulintos ir stengsime tą daryti kiek įmanoma greičiau ir taryba jau pradėjo vėl iš naujo diskutuoti tos klausimus Tad konsultavimosi procesas vyksta ir parlamentas kartu su taryba numatė iniciatyvai ir biudžeto eilutę netgi atskirą, ko mes anksčiau neturėjome. Ačiū už tai. Deja, kol kas nėra ten jokių pinigų priskirtų, bet bent jau toks įrašas yra ir tikimės, kad per kitą mm, biudžeto formavimo procedūrą jau ten lėšų atsirastų eilutėje. Mes tikrai esame pasiryžę iniciatyvą paversti puikia galimybė piliečiams, veiksminga priemonė daryti įtaką politiniams procesams Europos Sąjungoje. European... Dėkoju. Turime. E, taip pat e, mūsų tarpe Ida Birkvat Sorensen, kuri yra iš jaunimo forumo atstovė. Kalbėsiu dešimčių tūkstančių jaunų žmonių ES vardu. Mes matome, kaip būna, kai, kad vyresni, kai vyresnioji karta leidžia žmonėms būti nusivylusiais ir, ir nebežinant, nebematančiai šviesesnės ateities. Nelengva buvo pasiekti demokratijos, nelengva buvo e, gyventi taip, kaip gyvename. Ir mata, matome, kad prarasti demokratiją yra taip pat lengva, kaip sunku buvo ją pasiekti dvi, daugybė žmonių, jaunesnių negu 24 metai, tiesiog neina ir nebalsuoja. Yra labai nedaug jaunų žmonių, kurie, e, kurie, e, kurie dalyvauja prinėje veikloje. 29 metų ir jaunesni yra tik 1,6 procento parlamento narių. E, dėl to jauni žmonės nejaučia pasitikėjimo ateitim, jie nusivilia. Jauni žmonės juk nėra kvaili Jeigu jie mato politinę sistemą, kuri neturi jokios prasmės, jie tik tiesiog ne, nebendradarbiaus su tą sistemą, neprisidės prie jos. Skandalai po skandalų e, buvo girdimi visur politikai, tai korumpuoti, tai kažkokių kitų problemų turi, tad jauni žmonės nustojo dalyvauti toje e, sistemoje, nustojo remtis tomis tradicinėmis struktūromis. Jie dažnai sužino, kad gal jeigu nori gauti darbą, reikia pažinoti teisingus tam tikrus žmonės ar būti iš tam tikros šeimos. Aš prieš keletą metų dalyvavau Erasmus programoje. Ta programa turi stiprinti e, Europoje, Europos identitetą. Šešis mėnesius dalyvavau šioje programoje, tačiau korupcijos skandalai e, buvo tokie dideli, kad net aš ir kiti jauni žmonės jauni pradėjo skeptiškai žiūrėti Europos demokratiją. Juk portugalų jaunuoliai, pavyzdžiui, e, kaip jums atrodo, kaip jie jaučiasi, kai jums kalbama apie dalyvavimą politikoje. Tačiau problema liečia ne tik Portugaliją, visur Europoje panašiai. Nematau, kad e, Europa taip rimtai žiūrėtų jaunimo problemą, kaip e, tai turėtų būti daroma. Jauni žmonės niekada nebuvo taip politiškai aktyvus kaip šiandien. Ne tik 69 metų kartą reikia lyginti su pačiais aktyviausiais. Tarp šiandienos jaunų žmonių taip pat yra labai aktyvių žmonių. Jie dalyvauja pilietinės visuomenės organizacijose, jie diskutuoja, jie dalyvauja protesto akcijose, jie siunčia savo nuomonės internetu, jie padeda pabėgėliams, jie padeda aplinkosaugos rytį ir panašiai. Mes negalime turėti dviejų skirtingų sistemų nes jauni žmonės norėtų būti jau egzistuojančios sistemos dalimi. Tik tuo būdu mes galėsime užtikrinti, kad po 20 metų tebe gyvensime demokratijos sąlygomis. Matome, kad politikai turi suprasti, juk demokratijos išlaikymas yra nuolatinis darbas. Būtina, kad kiekviena karta dalyvautų toje sistemoje, kad ta demokratija būtų išlaikyta. E, tiesiog tam tikras požiūris ir, ir gebėjimai nėra įgimti, jų reikia išmokti. Būtina, kad tęstusi partnerystės tarp mokyklos, tarp jaunimo organizacijų. Būtina, kad jaunimas būtų įtrauktas į politikos kūrimą. Mes tikime tuo, kad reikia panaikinti politinius barjerus, kad balsuoti būtų lengviau. Buvo kalbama apie elektroninį balsavimą, pavyzdžiui. Balsuoti turbūt galima mokyklose, knygynuose ir, ir kitose vietose. Jeigu negyvenate toje pačioje šalyje, turi būti sudarytos galimybės žmonėms balsuoti. Įtraukti jaudų žmonės į sprendimų prieimimą, leidžiant jiems veikti situaciją, kuri yra svarbi jų gyvenimui, būtų puikus dalykas. Galima būtų numatyti tam struktūras jaunimų struktūrų atstovai galėtų pareikšti savo naują politiniais klausimais ir net po dešimties metų tai galėtų būti labai svarbu. Na ir paskutinis dalykas. Turime pilietinę visuomenę. Mums reikia stiprių jaunimo organizacijų. Tai yra ta vieta, kur jauni žmonės išmoksta tam tikrų dalykų - vykdyti kampaniją, diskutuoti, renkti tas kampanijas, organizuoti jas. Jie ten galiausiai mokosi demokratijos nieko čia stebuklingo. Todėl sunku suprasti, kodėl e, iki šiol to dėja yra nedaroma. Ačiū už man skirtą pasisakymo laiką. Dėkoju, sako pirmininkė, ir ačiū, kad laiko, laikėtės jums skirto laiko. Na ir paskutinis, paskutinė, tiksliau kalbėtoja bus ponia Drianakos. Ji yra pilietė pateikusi peticiją. Jūs esate peticijos autori 2013 metų dėl elektroninio balsavimo rinkimuose į Europos parlamentą. Mes žinome, kad mūsų siūlymai dėl elektroninio balsavimo nebuvo visuotinai patvirtinti taryboje. Nesulaukėm vieningo rankų pakėlimo. Žodis jums, ponė Kos. Dėkoju už man suteiktą žodį. Noriu padėkoti visiems už tai, kad man buvo suteikta galimybė paaiškinti savo peticijos esmę. Aš esu iš Slovenijos, esu uh, jauna moteris. Peržiūrėjau visą eilę peticijų ir gal, pagalvojau apie pozityvius ir negatyvius peticijų aspektus. E, aptarsiu juos dabar ir paskui pateiksiu išvadą. Aš pateikiau siūlymą Europos parlamentui, o tą siūlymą, pasiūlė, pa, tą siūlymą pateikė studentai, organizacija, e, e, kurios tikslas buvo pagerinti dalyvavimą jaunų žmonių Europos parlamento rinkimuose. Pavyzdžiui, Slovenijoje balsa, dalyvaujančių skaičius, balsavusių skaičius buvo labai mažas. 2003 metais kai buvo išrinkti slovenų kandidatai, e, dalyvavimas buvo šiek tiek didesnis ir ta idėja pagerinti dalyvavimą atsirado tada, bet ne, ne viskas buvo padaryta. Tai, tai dabar svarbios yra dvi koncepcijos. E-voting ir I-voting. E-voting reiškia, kad naudojamas elektroniniais prietaisais skaičiuojant balsus, o I-voting reiškia, kad naudojamas internetu Ir mūsų supratimu e-voting yra tas dalykas, kuris yra derinamas kartu su i-voting. Peticijoje buvo kreipiamas Europos Sąjungos, prašo tam tikrų taisyklių ir tam tikrų um, tam tikro grafiko darbų nustatymo, kad būtų galima šią mintį įgyvendinti. Mes norėjome, kad būtų galima rinkti Europos parlamento narius, būtent tuo būdu, kad žmonės turėtų galimybę išmokti naudotis tokią sistemą ir kad jie galėtų balsuoti rinkimuose būtent elektroniškai. Mes pateikėm peticiją 2014 metais, e, kaip jūs teisingai paminėjote, O paskui dėmesys buvo nukreiptas į pabėgėlių krizę, migracijos krizę. Tačiau aš ir toliau manau, kad į voting yra e, didžiulis privalumas, kurio nevalia užmiršti e, tobulėjant technologijoms. Interneto pasitelkimas tam taip pat yra labai svarbus dalykas. Į voting yra tas dalykas, kuris ir toliau turi išlikti aktualus nes, nes šios sistemos dėka galėtų rinkėjai balsuoti nesvarbu, kur jie bebūtų. Ar jie, yra pas, ar jie savo šalyje ar kitoje šalyje galėtų turėti galimybę balsuoti. Reikėtų sukurti portalą, kur būtų pateikta visa reikalinga informacija. Ir tai būtų ypatingas svarbo žingsnis. Kita vertus, dėl sistemos saugumo dar yra tam tik tikrų, na, tokios sakaus požiūrių. Buvo paskelbtas straipsnis, e, apie tai, kad 2011 metais e, toks balsavimas buvo testuotas Estijoje. Išvada buvo tokia, kad sistema nėra pakankamai saugi ir kad ji tebėra atvira įvairiems išpoliams. Mano supratimu mes neturėtume teikti sistemos. Tiesiog turėtume atsiminti, kad trūksta žmonių, žmogiško pasitikėjimo. Mes nepasitikim žmonėmis, manydami, kad jie sistema gali pasinaudoti ne visai geriems dalykams. Per nelik daug skandalų ir korupcijos visokių bylų kyla, todėl politikai praranda pasitikėjimą. Ir aš matau, kad e-voting sistema kaip tik pagerintų piliečių pasitikėjimą politikais. Tai nėra kažkas stebuklingo. Tiesiog tai yra ta priemonė, kuri padėtų pakeisti požiūrį. Galbūt dabar yra tas lūžio taškas. Turime priimti sprendimus norėčiau apibendrinti Karlo Vemserio tokia linksma istorika, istorija. Jis ieškojo investicijų savo vienam iš projektų. Investuotojai nenorėjo to daryti, sakydami, kad turime uh, žirgus ir viskas tvarkojo, kam investuoti į tą variklį, kuris yra pernelik pavojingas. Dėkui. Ačiū, sako pirmininkė. Baigėme savo kalbėtojų sąrašą ir dabar galime pradėti klausimų atsakymų seansą. Regis žodžio niekas kol kas neprašė. Mūsų sesija turi baigtis už 25 minučių. Nes kolega nesakau, kad mane nudoptų, jeigu būtų kažkas priešingo, bet, na, jisai tikrai piktų, jeigu viršytume mums skirtą laiką. Barbara Spinelį kalbės pirmą. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėl demokratijos krizės, apie kurią buvo kalbama. Mano nuomonė, verta būtų pagalvoti apie tai, ką sako to klausimu antieuropinės jėgos, antieuropiniai judėjimai, nacionalistiniai, suverenistiniai judėjimai ir dažnai ksenofobinio pobūdžio judėjimai. Visų pirma, galime sakyti, jog partijos forma dabar nėra vienintelė forma šitame kontekste ir atsiranda daug e, įvairialypių kitų formų. Ir visi tie judėjimai ir, ir kitos organizacijos rodo, jog uh, piliečiai dalyvauja aktyviau politinėme gyvenime, kuomet šios jėgos iškylo. Ir tai buvo matyti praeitą savaitgalį Vokietijoje, kuomet Vokietijos žemių rinkimai vyko, matome, kad visuomenė e, ima aktyviau gyventi politinį gyvenimą, tai yra įdomus reiškinys. Aš e, nepritariu tai minčiai, minčiai kad e, pasyvus dalyvavimas Europos parlamento rinkimuose yra ne, iš principo ne problema. Ponas Bertončinį taip sakė. Aš manau, kad tai problema. Tai nėra nesprendžiama problema. Nėra fatališka problema. Tačiau demokratijos krizė yra dėl to, kad dėl to kyla demokratijos krizė. Tai, ką sakė ponas Daf dėl demokratijos, dėl demo ir kratos, yra labai svarbu. yra labai svarbių europinio pabudžio temų, dėl kurių reikėtų tam tikro partijų alijanso ir, aišku, nepakaktų tam tikrų lėšų tam tikroms partijoms arba ne, ne, nepakaktų keisti tik tai e, rinkiminius sąrašus, įrašant tam tikrą nacionalinį kandidatą į nenacionalinius sąrašus. Krizė yra per gili, kad tuo išspręstume ją. Margareta Aukin. Norėjau atkreipti jūsų dėmesį štai ką. Europos Sąjunga turi labai tvirtą priemonę, kuria beveik nesinaudojama. Nacionaliniuose parlamentuose Europoje veikia toks dalykas kaip Europos reikalų komitetas. Būtent tie komitetai gali renkti e, tarybos posėdžius. Jeigu tais komitetais naudojamasi teisingai, nacionaliniai parlamentų nariai, dirbdami savo darbą, gali pateikti savo siūlymus. Ir jie gali dalyvauti ES teisės aktų prieimimo darbe. Nebūtinai mojuodami geltonomis ar raudonomis kortelėmis ar blokuodami darbą. Ne. Bet tiesiog jie gali išreikšti savo nuomonę ir tuomet nacionaliniai parlamentai daug labiau būna įsitraukę į sprendimų prieimimą ES. Nes tai būtų galima padėti pasiruošti ir ministrams. Jie tuomet būtų ne apmokome ambasadorių atvykę, ką daryti, jie tiesiog būtų pasiruošę patys darbui. Ir ta priemonė yra, tiesiog menkai ją naudojamasi. Danijoje, mano šalyje, ta priemonė naudojamasi aktyviau. 93 metais po Mastrikto sutarties prieimimo tai buvo aktyviai pradėta ta priemonė naudotis. Tačiau nedaugelį šalių ta efektyvė priemonė nėra taip plačiau nu, naudojamasi. Dėkui. We don't see the names, we don't, so I, uh, somebody there, right? Thank Lady, you. Please. Thank you, madam. Could you uh, introduce uh, yourself? Yeah. Galėtumėt prisistatyti. Dėkoju. Aš esu Europos Sąjungos pilietis. Kalbėsiu būtent Europos Sąjungos piliečių vardu. Aš norėčiau pasakyti, kad praktika ir teorija kartais yra skirtingi dalykai. ES pilietybė yra papildanti nacionalinė pilietybė, tačiau praktiškai nacionalinė pilietybė užgožia ES pilietybę. Kai kurios valstybės narės, 51 procentas, e, mano, kad jų teritorija gali būti padalinta 51 procentų. Ar matome, kad yra tokių valstybių, kurios gali palikti ES? vyriausybose siūlomi referendumai, kurie nukreipti prieš ES vertybės. Visa tai yra daroma ne ES piliečių vardu, bet nacionalinių e, valstybių piliečių vardu. Ir aš manau, kad mūsų teisės čia yra žaidžiamos. Prieš dešimt metų, prieš vienuolika tiksliau metų mes įgyvendome kampaniją e, savo, savo organizacijos e, remuose mes tą darėm, dėl konstitucijos. Balsuoti yra jūsų teisė, taip pat visi mūsų kampanija. E, žmonės balsavo sakydami taip, už, e, jie balsavo pritardami konstitucijai. Dvi valstybės narės nepritarė tam, nepritarė nacionalinės valstybės, jų piliečiai ir jie pažeidė visų kitų ES piliečių teisės. Aš manau, kad kažkas yra ne taip, jeigu norime suteikti pozityvų atsakymą visiems žmonėms, kurie E, jaučia, kad Europos Sąjungos projektas nebetitinka tų vertybių, kur, kurias buvo deklaruota, kad giname. Tai tuomet, aišku, kyla didelis demokratijos klausimas. Ar turime numatyti kažkokias pagrindinės teisės, kurios siekia toliau nei vietos rinkimų rezultatai Europos parlamento rinkimai? Gal galėtume pasakyti, kad ES piliečiai gali balsuoti dėl bet kokio projekto turinčio europinę dimenciją. Ačiū. Pone Hupner, ačiū. Turime dar vieną štai kalbėtoją, ponę. Yra keletas norinčių kalbėti ir manau, kad apie visų sąrašą turime užbaigti, nes dar reikia palikti laiko atsakyti mūsų ekspertams. Formuluokite klausimą trumpai, prašom. Nombre es Gema Martínez. Nostro... Mano pardė Gema Martínez. Europos organizacija dalyvavo gruodžio mėnesio konsultacijose su Europos komisija, mes norime pabrėžti demokratinio dalyvavimo temą. Mes čia kalbame apie pilietybę, judumą, apie dalyvavimą demokratiniuose procesuose, dalyvaujamąją demokratiją, bet nėra tiek jau daug būdų dalyvauti demokratiniuose procesuose Europos piliečiams. Yra praktiškai tik Europos e, parlamentas. E, spanus, pavyzdžiui, labai sunku įtikinti, kad reikia būti aktyviems per Europos parlamento rinkimus. Yra daug ir kitų kliučių. 11 e, metais Ispanijos rinkimų įstatymas buvo pakeistas. Apie 2 milijonus ispanų gyvenančių užsienyje gali e, panaudoti savo balsavimo teisę, tačiau tai labai sudėtinga. Tik tai 2 procentai užsienyje užsiregistravusių e, ispanų galėjo dalyvauti tose e, rinkimuose prieš, prieš kurį laiką. Tokie praktiniai duomenys. Ir padėtis yra tokia, kad ispanai norėtų dalyvauti, tačiau tas įstatymas, kuris pakeistas, trukdo mums dalyvauti ir tai iš principo yra tam tikras piknaudžiavimas. E, tas įstatymas buvo priimtas pernai metais parlamente ir dabar nuo e, dabar pagal naują įstatymo redakciją ne 2, o 5 procentai e, gali balsuoti tik tai ir čia nėra lygybės. Ačiū. Esu General Christian Hankės iš Vokietijos, su konsuomen yra esame kopirmininkai Rosok komitete ar komisijoje, kur yra, kuris siekia, jog um, esame organizacija, kur yra nepelno organizacija siekianti, kad ES piliečiai galėtų burtis į tokias. Ir noriu paklausti, ar nemanote, kad e, dėl trūkstamų teisės akto ES piliečiai turi teisę tik burtis į asociacijas pagal nacionalinius teisės aktus, bet neturi galimybės to padaryti kaip ES piliečiai pagal ES teisės aktus tiesiog europiniu lygiu. Gruodžio antrą dieną trumpai kalbėjusi su Žano Klodo Junkerio kabineto nariu ponu e, Hofmajeriu ir jis sakė, kad nebus įmamasi veiksmų artimiausioje ateityje, tačiau jeigu pažvelgsime į dešimt prioritetų, tą sąrašą rugsėjo 15 dieną parlamente Junkeris pristatė. Dešimtas punktas skamba demokratijos skatinimas Europos Sąjungoje. Tai ar tikrai Europos komisija nieko neketina imtis tuo klausimu? Dar ponė viena, oi atsiprašau, ponas Žilvardė esu iš ir, ir norėčiau paklausti apie iniciatyvos teisę. diskusijos dalyviams. Jį noriu užduoti. Juk piliečiai galbūt nelabai linkę įvesti, renkant parašus elektroninius dėl kažkokios iniciatyvos savo tapatybės kortelės duomenis. Nes jeigu nepasieks to, ko norėjo, pavyzdžiui, bus žinoma, kas buvo tie piliečiai, kas vieno ar kito dalyko siekia ir galbūt bus, bus tiesiog užkertamas kelias, dar net nepriejus tikslo. Anksčiau dabar paskutinė, paskutinis kalbėtojas ir tuomet jau diskusijos dalyviai sureaguos. Sandro. Labadiena, Alessandro Dženki iš Ligalė Dženki. Labai trumpai kalbėsiu. Jaunimo pasivumas rinkimuose, aišku, yra relevantiškas klausimas. Aš visiškai pritariu poniai Spinelli dėl sprendimų. Sprendimai čia negali būti techninio pobūdžio ar, ar, ar socialinio pobūdžio. Mes e, turime panaikinti tas filtrus, naudodami internetą, socialinės E, e, žiniasklaidos priemonės, tai gali vesti sprendimo e, link ir turime diskutuoti apie tokius sprendimus, bet kuriuo atveju vienas iš galimų sprendimų galėtų būti e, susijęs su saugumo aspektų užtikrinimu, e, panaudojant e, dvigubą e, šifravimą, nes galų galę mes siekiame panaikinti ne ekonominius, o socialinius barjerus, kliūtis ir turėtume panaikinti tos filtrus, kurie trukdo jaunimui, jaunimo, jaunam elektoratui ir tuomet pasistumėsime sprendimo link. Išklausysime vėl mūsų ekspertų. Ponas Nemits negalėjo sakyti, kad neleidom jam kalbėti. Tai nuo jūsų ir pradėsime. Dėkoju. Jeigu teisingai supratau klausimą, asnoji demokratija ir demokratija apskritai. Ir, as, ir, ir demokratija apskritai. Na, nežinau, ar yra kažkuri iš jų yra geresnė. Svoji demokratija Desoja demokratija juk ne, nenubraukia dalyvaujančiosios taip vadinamos demokratijos. Jeigu žmonės neina balsuoti, tai juk yra irgi demokratinio proceso dalis. Tiesiog žmonės nori, net jeigu neišeina visiems balsuoti, jie irgi nori veikti kažkaip savo ateitį. Tiesiog turime kalbėti daugiau apie sėkmės istorijas, turime uh, bandyti keisti kai ką Briuselyje ir nenuolatos turime dangstyti straipsniais ir įstatymais, turime kažką rimtai daryti. Žmonės šiandien gyvena demokratijos sąlygomis ir mes matome, kad žmonėms reikia padrasinimų, kad jie žinotų, kad galima keisti pasaulį kitaip, neimėtant molotovo kokteilius į prieglopščio prašytojų būstus. Tiesiog demokratijos sąlygomis daug ką galima pakeisti ir aš manau, kad, kad, kad, kad daug kas yra įmanoma. Mums reikia visų įsitraukimų, visų valstybių įsitraukimų, mums reikia politinių partijų dalyvavimų. Valstybėse narėse yra sakoma, kad partijas gali kurti tik nacionalinių valstybių atstovai. Teigu yra sakoma, kad ši komisija nieko neveikia piliečių akise, tai nežinau, galiu tik pasakyti, kad, na, ko gero, taip ir yra. Tačiau nereiškia, kad jeigu komisija nepuolė reaguoti jūsų idėjas, tai dar nereiškia, kad tos idėjos yra negeros. Mes paprastai jomis domimės, tikrai. Mes galime daug ką padaryti, kad padidintume žmonių domėjimas Europą ir demokratijom. dėl to klausimo, kad žmonės balsuotų nacionaliniuose rinkimuose tada, kai jau jie yra išvykę iš savo šalies. Ir manau, kad čia mes turime paminėti dviejų mokyklų egzistavimą. Viena mokykla sako, kad žmonės turi balsuoti ten, kur jie gyvena. Tai yra piliečių teisė. Ir mes jau dabar stengiamės užtikrinti žmonėms tokią teisę. Jie gali balsuoti Europos parlamento rinkimuose ir vietos savintus rinkimuose ten, kur jie gyvena. Kitagi mokykla Kita srovė sako, kad žmonės, nesvarbu kur be gyventų, turi balsuoti savo gimtojoje šalyje. Sutartyse remiamasi ta pirmąją mokyklą, kur sakoma, kad žmonės gyvena, balsuoja ten, kur jie gyvena. Valstybės narės. Kai kurios leidžia savo išvykusiems piliečiams balsuoti namie, bet aš nežinau, kaip teisiškai tai yra įmanoma. Nes manau, kad pilietybės savoka yra šiek tiek kitokia šiuo atveju. Jo lainėm norėjo kažką pridurti, ne? Dėkoju. Turime kviesti jaunus žmonės dalyvauti Europos demokratijos kūrime, Europos parlamento rinkimuose. Dėl to reikia iki 16 metų sumažinti amžių, nuo kada galima balsuoti. Kai kur tai jau padaryta, kiti turėtų tai pasielgti. Ir aš manau, kad taip pat reikėtų nurodyti elektroninį balsavimą. Kitas dalykas. Turime padidinti europinę dimenciją. E, kalbėjo kiti šio posėdžio nariai sakė, kad reikia, kad stiprėtų politinės partijos europinėse diskusijose. Europinė rinkiminė kampanija būtų naudinga. Būtų galima num, sudaryti europinius sąrašus, tačiau kitą kartą reikėtų išvengti to vadinamo išpicent kandidat situacijos. ES pilietis teisingai pasakė, turime elgtis atsargiai, kad e, nebūtų nukreipta nacionalinė pilietybė prieš ES pilietybę, nes vis daugiau europiniais klausimais rengiama nacionalinių referendumų. Mes esame 28. Jeigu E, viena valstybė nepritarė, kam nors lieka 27 kitos ir klausimas tikrai sudėtingas, kaip elgtis tada. Mums sakoma taip, bet gyvenam demokratijos sąlygomis. Taip, teisingai. Tačiau panašus precedentai yra pavojingi. Aš manau, kad turėtume atskirais klausimais galbūt renkti Europos Sąjungos masto referendumus, jeigu norime, kad Europos Sąjunga būtų gyveninta tiesioginė demokratija. Ačiū. Ponas e, Šoplin. Aš manau, kad būtina toliau dirbti prie Europos iniciatyvų. Ponas Nemets labai akademinius argumentus pateikė apie tai, kad reikėtų, kad pilietinė visuomenė, nevyriausybinės organizacijos, ekonominiai subjektai E, perimtų daugiau galių iš teisės aktų leidėjų dalyvaudami sprendimų prieimime. Tai yra vienas iš dalykų, bet labai kompleksiškas klausimas. Bet dabar galios teisės aktų leidėjai turi vis mažiau. E, dabar dėl ES vertybių. Galės sėdintis pilietis uždavė šį klausimą. Man atrodo, egzistuoja tam tikros europinės vertybės, kuriuose konkrečiai įvardintos. Aš manyčiau, kad vertybės yra vertybės. E, žmonės turi teisę ir abejoti, skeptišką nuomonę reikšti. Demokratija reikalauja, kad išklausytume visų nuomonės, išskaitant ir skeptiškas nuomonės, kad išklausytume visų piliečių, pritarančių mums ir nepritarančių. Štai ką reiškia ES pilietybė. Na ir paskutinė pastaba būtų dėl jaunosios kartos. Taip, prisiminkime, kad žmonės, kuriems dabar 25 ar 30 metų, gyvens iki 2020-ųjų ir toliau. Visuomenė dabar sensta, trūks jaunų žmonių ateityje. Tačiau manau, kad e, demokratijos vaisiais dar galės pasinaudoti ir mano amžiaus piliečiai, kuriems 65 ir daugiau. Ačiū. Ponas Daf. Na, aš manau, kad sutartyse yra kalbama apie tokius dalykus, kuriuos sunku pasiekti, kartais neįmanoma pasiekti. Tikiuosi, kad Europos parlamentas, rengdamas savo paketą kitiems sutarčių pakeitimams, atsižvelgs į ES veikimų starties 22 straipsnį ir numatys franšizę visiems ES piliečiams dalyvauti visuose nacionaliniuose parlament, e, referendumuose ES. Aš manau, kad piliečių iniciatyvos tikslas ir yra pasakyti štai, ką jūs galite tik siūlyti. Jūs galite siūlyti teisės aktų vieną ar kitą iniciatyvą. Aš manau, kad mm, kad, kad tam tikras judėjimas gali priversti ES institucijas labiau pasidomėti bendromis vykstančiomis kampanijomis susijusiamis su politinėmis reformomis. Parlamentinės kontrolės procedūra yra svarbus dalykas. Pritariu poniai Auken ir galėčiau pasakyti, kad Vyksta tam tikri bandymai šios ryties, Skandinavijos šalių parlamentuose pirmiausia, ir tai tie bandymai pasiteisino. Tačiau nuolatos pabrėžti, kad galima e, e, iškelti raudoną ar geltoną kortelę, kai tik e, nacionalinio parlamento kokiai nors frakcijai nepatinka vienas ar kitas sprendimas, nežinau, būtų geras dalykas. Taryba netgi susitarė dėl raudonos kortelės. Ir visa tai, man atrodo, yra neteisingai pasirinkta kryptis. Jeigu priklausytų manęs, aš galbūt siūlyčiau atsakyti, atsisakyti to ankstyvo įspėjimo mechanizmo. Tiesiog raginčiau Europos e, valstybių parlamentus reikšti savo nuomonę. E, bet kada, kai jiems tai atrodo reikalinga, vykstant teisėkuros procesui. Ačiū. Dėkoju, Tesarnsen. Dėkoju. Norėčiau reaguoti į užduotus klausimus dėl balsavimo jaunų žmonių tarpe. Pritariu, kad dalyvaujančioji demokratija labiau yra daug, daug, daug labiau reiškintis dalykas negu pats balsavimo aktas. Be abejo, balsuoti mes galime, tačiau kaip padidinti dalyvavimą balsavime? Socialinė žiniasklaida yra vienas, vienas iš sprendimo variantų Tačiau, kai su politikais diskutuoju šiais klausimais, girdžiu sakant, kad štai įtraukime jaunus žmonės, pasinaudokime Facebook'u, pasižiūrėkime, kiek kas paspaus mygtuką like patvirtindamas mūsų idėją. Pasižiūrėk, tačiau kai tenka priimti sprendimus, e, kurie, pri, tokius sprendimus, kurie įtakoja jaunų žmonių gyvenimą, ne visada jaunų žmonių nuomonės išvelgiama. Tačiau svarbu, kad jaunų žmonių nuomonė būtų atsižvelgiama, taip ne visada yra. Būtent dėl to aš e, drąsinčiau įtraukti jaunų žmonės į jau egzistuojančias struktūras, ne tik palikti jiems galimybę reikšti socialiniuose tinkluose. Yra tam tikrų techninių sprendimų be abejo, kad e, jauni žmonės balsuotų aktyviau. Danijoje, pavyzdžiui, turime balsavimo kabinas mokyklose, McDonald'e, knyginuose Ir tai yra jaunų žmonių visiškai primtinas dalykas. Mes ten pastatome balsavimo kabinas, kur yra jaunų žmonių, siunčiame jiems telefonus, žinutes ir pranešame, kad po poros dienų štai bus rinkimai. Mes e, tiesiog primename jaunų žmonėms į tą pačią dieną, kad štai rinkimai jau šiandien. Ir tai leidžia padidinti dalyvaujančių procentą gata reikšmingai. Tiesiog jauni žmonės kai turi progą balsuoti, jie siekia gauti informacijos. Ir stengiasi pasižiūrėti, kodėl jie balsuoja, už ką jie balsuoja. Yra tokių dalykų, kuriuos ga, galima pateikti labiau priimtinų būdų jaunim žmonėms. Jie ieško informacijos, jiems įdomu ir jie seka politinės diskusijas. Ačiū. Paskutinė mūsų ekspertė Adrenakos. Buvo užduotas konkretus klausimas dėl Europos piliečių iniciatyvos. Buvo klausima apie iniciatyvos teisę ir piliečių vengimą teikti asmeninius duomenis. Norėčiau pasakyti, kad Europos piliečių iniciatyva yra nesaistanti priemonė kaip yra pasakyta ES sutartyje, galime tik paraginti ES komisiją naudotis šią priemonę, tačiau komisija turėtų e, ES lygmenių išlaikyti tą iniciatyvos teisę, sudaryti sąlygas ir Europos parlamentas ir taryba e, ir toliau turės, turės tokią pat galimybę siūlyti teisės aktus. Noriu patvirtinti, kad uh, ES piliečiai nenoriai duoda savo asmens duomenis. E, galime apie tai pakalbėti šiek tiek vėliau. Tačiau galiu pasakyti, kad taip, tai yra e, viena iš problemų, kodėl sunku piliečių iniciatyvą įgyvendinti. Duomenys teikiami turi būti sudėtingai, piliečiai turi pasirašyti. Pasirašyti tuo tarpu sakoma, kad tai yra viso labo nesaistantis e, dalykas, tad e, nelogiškumo esama. Dėkoju, sako pirmininkė. Žozefai, mes jau baigėme netrukus mūsų darbo dalį. Ačiū visiems, kurie dalyvavo mūsų posėdyje ir kviečiu visus pasilikti salėje, nes manau, kad kita darbo grupė diskutuos lygiai taip pat įdomiai kaip ir mes. Dėkoju. So, thank you very much for leaving those who leave. Thank you very much for staying. Ačiū visiems, kurie išeinate, tie, kas norite išeiti ir ačiū visiems pasilikusiems, kurie ir ketinate pasilikti. Tik matau, kad niekas nereaguoja. Yeah. Thank you. Uh, those who leave, thank you very much for leaving. Thank you very much for staying. We thank everyone. Taigi dar kartą ačiū visiems, kas paliekate salę ramiai ir kas pasiliekate joje. Puiku. Žodžiu, darykite tai, ką ketinote daryti. Ir tada galėsime pradėti. Ačiū visiems. Atėjo metas ketvirtai, ketvirtam diskusijų raundui, kuris skirtas temai piliečių teisės kreiptis į Europos Sąjungos institucijas. Kalbėsime apie teisę teikti peticijas, apskūsti Europos Sąjungos institucijų darbą. Taip pat ir pirmiausia sveikinuosi su pone Kandalė, mano kolega, ji pateiks savo pristatymą. Mums septynios minutės, jeigu tik įmanoma. Tikrai labai stengsiuosi, puiku, sako pirmininkas, jau vis tiek diena eina į pabaigą darbo. Pirmiausia, šiek tiek įvesiu į kontekstą. Man regis, kad ši diskusijų dalis yra labai įdomi, žvelgiant būtent iš mano asmeninės perspektyvos. Aš į parlamento veiklą įsitraukiau 2014 metais, o iki tol e, dirbau ES e, profsąjungų konfederacijoje ir stengiausi apginti darbuotojų teisės. Dabar esu lik ir kitoje šiek tiek barikadų pusėje ir stebiu, kaip piliečiai patys kovoja už savo teisės, pristatydami savo peticijas peticijų komitete. Tikrai labai praturtina tokia patirtis mane nuo 2014 metų dalyvauju peticijų komiteto darbe ir esu aktyvi jo narė. Iš esmės, manau, jog ES ateitis priklauso nuo intensyvesnio demokratinių teisių gynimo ir nuo įsitraukimo į demokratinius procesus intensyvesnio. Europos parlamentui čia, aišku, tenka irgi svarbus vaidmuo formuojant konkrečias jų politikos kryptis, o kalbant apie piliečius, tai jiems yra steikiama galimybė, pavyzdžiui, per Europos piliečių iniciatyvą, e, reikšti savo mintis ir pageidavimus arba teikti peticijas mūsų komitetui. Man tikrai labai rūpi piliečių interesai ir tai yra vienintelis komitetas parlamente, kurio darbo atvarkė yra kupina būtent ES piliečiams rūpimų klausimų konkrečių. Tai yra dalykai, kurie iškeliami dienos šviesą ir tik tada mes apie juos sužinome ir vienas iš geriausių būdų piliečiams tiesiogiai aptarti kokias nors jiems iškilusias kasdienybėje problemas. Yra kreipimasis į peticijų komitetą su peticija. Aš esu parlamento narė, bet nežiūrint to, gana kritiškai vertinu parlamento darbą ir man regis, kad parlamentas kol kas net nelabai ir suvokia, kokia reikšmė tenka peticijų komitetui. Ir, ir kaip jo darbą reikia vertinti apskritai parlamento visų kitų darbų kontekste. 2014 metais 3000 peticijų sulaukėme, jau tas skaičius nuolat auga. Visos peticijos turi praeiti tam tikrą tinkamumo kriterijų testą, kai kurios nepriimamos, jeigu nėra susijusios su ES veiklos rytimis. 2014 metais 1070 peticijų buvo vertintos kaip netinkamos. Kalbant apie peticijų komiteto darbą, būtų gerai, jeigu galėtumėm kiek įmanoma daugiau peticijų vis dėlto išklausyti ir, ir įvardyti tinkamomis, kadangi taip pat atsižvelgtumėm į piliečiams rūpimus klausimus labiau. Taip pat nemažai spaudimo mums kaip peticijų komitetui tenka ir apskritai Europos parlamentui, komisijai, tarybai, visoms institucijoms, galvojant apie ES piliečių interesų teisų gynimą. Tai turi vykti veiksmingai, našiai. O klausimai, kurie keliami, yra tokie įvairūs, kad peticijų komiteto nariai tampa tiesiog visų galų meistrais, galime pasakyti, ir taip išklausę tas peticijas. Ir čia reikia labai daug išteklių įvairių pasitelkti, norint išspręsti tas kylančias problemas. Reikia tikrai adekvačias priemonės turėti mums kaip komitetui ir, ir, ir išteklius reikiamus, kad galėtumėm skirti deramą dėmesį tiems klausimams. Man atrodo, mes tikrai uh, gana nemažai ir puikiai dirbame. Aš visada žvelgiu į stiklinę kaip į pusiau e, pilną labiau negu pusiau tuščią. Ir aišku, ir valstybių narių pastangų reikia, kad e, jos taip pat įvertintų savo piliečių keliamas problemas. Jau kalbant apie rinkimų teisės teikimą Junktinės karalystės ekspatriantams gyvenantiems kur nors kitur Europos Sąjungoje, o ne Junktinėje karalystėje. Mūsų vyriausybė per rinkimus jau žadėjo, kad rinkimų teisė bus suteikta visiems ekspatriantams, tačiau e, taip nebuvo ir dabar, nebuvo padaryta ir dabar, štai ruošiamės referendumui ir daugybė Junktinės karalystės piliečių esančių svetur kitose valstybėse narėse neturės teisės jame dalyvauti. Ir man atrodo, kad tai kelia nusivylimą daugelį piliečių, kai matai, kad nesitinkamai traukiamas į visus politinius procesus. Taigi reikia ir čia kažką daryti. Vienas rytis, kur puikiai pasistumėta į priekį, tai yra Europos ombudsmeno veikla ir, man atrodo, vienas iš kalbėtojų dar plačiau pristatys visą tai transatlantinė investicinė partnerystė irgi svarbus aspektas, kur ar, ar temų ratas, kur, kur piliečiai nori būti iškirsti dėl pabėgėlių klausimų, taip pat jie nori kalbėti ir Ir mes, peticijų komitetas, tiesiog pagarsiname tuos, tą, tą nerimą piliečių reiškiamą. Europos Sąjungai beveik kiekvienoje valstybėje narėje tenka ir nemenkas neigiamas žiniasklaidos dėmesys, veikla jos yra ne visada nušviečiama iš gerosios pusės kiek galiu pasakyti apie savo kilmės šalį, Jungtinę karalystę, kurioje jau visai netrukus vyks referendumas dėl to, ar norime ar ne pasilikti toliau Europos Sąjungoje. Kaip tik reikia pasakyti, kad daugiau iš čia, iš mūsų šalies, e, iš mano šalies e, peticijų sulaukta negu, pavyzdžiui, iš Lenkijos, kurios gyventojų skaičius panašus ar kurios kitos didelės valstybės Europos Sąjungoje. Tikrai trumpai jau nebedaug kalbėsiu. Ir demokratinis dalyvavimas yra tikrai labai glaudžiai susijęs su teisė teikti peticijas. Aš labai trumpai tik tai užsiminsiu apie tai, kodėl piliečiai teikia tas peticijas ir turėtų tai daryti. Pirmiausia, tai yra geras būdas būti išklausytam. Suteikiama galimybė pačiam pasisakyti, būti išklausytam tiesiogiai ES institucijų atstovų, tarybos, komisijos, e, parlamento narių. Ir tai yra mm, paskutinė priemonė, kurios ir paskutinis šiadas, kurio grėbiesi po to, kai jau daugybę kitų būdų išbandėjai pasiekti savo tikslą ir tau to nepavyko padaryti, tuomet mes esame ta vieta, kur galima išjudinti reikalą iš, iš mirties taško. Darbuotojų teisės gali būti veiksmingai apgintos, darbuotojai jau ilgą laiką nuolat, kart, nuolat ir, ir nepaliaudomis stengiasi apginti savo teisės ir kitose formuose, čia gali irgi tą daryti. O ryšys tarp um, pagrindinių teisų ir laisvių hartijos ir, ir teisės teikti peticijas yra tikrai labai glaudus ir mūsų darbas užtikrinti, kad e, tos teisės derėtų tarpusavyje. Nes gali nutikti taip, kad e, sukelsime nebekrystai didelius lūkesčius, neva galime išspręsti piliečių problemas ir e, po to paaiškės, kad nebūtinai gal reikėjo kreiptis į mus, o tiesiog pasiremti Europos teisų ir laisvių, pagrindinių teisų ir laisvių hartiją. Taigi dar kartą reikia skirti deramus išteklius peticijų komitetui, kad jis galėtų savalaikiškai reaguoti iškilusias problemas, kad galėtų plėtoti savo pajėgumus, reikia šviesti piliečius taip pat ir apie jų pagrindinės teisės ir laisvės. Mm, peticijų komitetai veikiantys e, subnacionalinėse asamblėjose, pavyzdžiui, Škotijos parlamente, taip pat turėtų būti glaudžiau įtraukiami į procesą. E, turime dirbti ir su Europos ombudsmeno institucija. Ir reikia, kad parlamentas labiau vertintų peticijų komiteto darbą nes tai yra svarbu, kad Europos piliečių balsas būtų išgirstas. Kretum, darling, thank you very much for your interest. Ačiū, kolegė, už jūsų įdomų pasisakymą ir tokį netrumpą indėlį į diskusiją. Dabar norėčiau pasveikinti ponę Betę Gminder. Ji yra Europos ombudsmeno įstaigos atstovė, generalinė sekretorė. Penkios minutės jūsų pasisakymui, jeigu įmanoma. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū už man suteiktą galimybę dalyvauti posėdį. Šiandieną norėčiau pradėti nuo Europos imbucmenų įstaigos ir mūsų puikaus bendradarbiavimo su peticijų komitetu. Mes, aišku, su peticijų komitetu bendradarbiaujame ir bet siekime kitokio tikslų. Mes norime, kad būtų gerinami administraciniai standartai, kad geros administracijos pavyzdžių daugėtų visose ES institucijose, visose struktūrose ir agentūrose. Žmonės, kai teikia skundus, norėtų, kad administraciškai būtų tvarkingai nagrinėjami kompetinkiuose struktūrose. Skundų mes sulaukėme iš piliečių, nevyriausybinio organizacijų, verslo asociacijų ir gauname iš kitų, e, kurie pagal turimą statusą gali skūsti savo ombudsmenui. 4000 skundų per metus mus pasiekia. Daugelis tų skundų, kaip ir peticijų komitete mūsų panaši patirtis, ne nėra pateikiami taip, kaip turėtų, arba tai klausimai nėra mūsų kompetencijos ir tis, tai mes su žmonės šiek tiek nuviliam, nes negalim jų skundų išnagrinėti. Nes, pavyzdžiui, teisės aktų įgyvendinimas valstybėse narėse ar vidaus politikos reikalai mm, yra tie klausimai, kuriuos mums spręsti sunku. Tačiau tie 4 tūkstančiai skundų, kuriuos gauname, dalis jų yra e, tų daugiausia, kurie, kur kalbama apie skaidrumo trūkumą, galimybę, apie galimybę e, ribojama gauti dokumentus. Žmonėms sunku gauti informaciją, gauti, pavyzdžiui, susirinkimo protokolus ir panašiai. Be abejo, tai yra vienas iš mūsų e, darbo barų. Mes norime, kad didėtų skaidrumas ES institucijose. Ombudsmenas pasisako už tai, kad skaidrumas turi vyrauti visose politiniuose procesuose ir sprendimuose, kad, kad, kad piliečiai žinotų, kas vyksta, nes jeigu piliečiai žino, kas vyksta, jie daug noriau dalyvauja, jie tada noriau reiškia savo nuomonę vienoje ar kitoje politinėje diskusijoje vienas iš didžiausių tyrimų, kuriame dalyvavome. Tai buvo tyrimas susijęs su tuo, kiek skaidriai teisės aktų kuriejai priima teisės aktus. Buvo kalbama apie parlamento ir tarybos trilogus. Dažnai jie vyksta visiškai aiškiai ir oficialiai, tačiau kartais to skaidrumo pritrūksta. Skaidrumas gali būti didinamas ir piliečiai tuomet besidomintis žinotų daugiau informacijos. Mums labai svarbu buvo atsižvelgti į piliečių poreikius, išklausyti jų. Jeigu pasižiūrėtume į skundus, pamatytume, kad kartais piliečiams tiesiog svarbu būti išklausytiems, atsakyti į jų skundus. Dažnai ombudsmenas padaro išvadą, kad institucija veikė teisingai, viskas buvo administraciškai padaryta teisingai, tačiau tai, kad žmogus sulaukė atsakymo iš kitos institucijos, kad jo problema buvo domimas, jį paskatina ir toliau likti aktyviu, jis jaučia, kad jo rūpinamasi. Ir be abejo, tų skundų stengiamės bent jau didžią dalį išspręsti pasiekiančių mus. Mes taip pat stengiamės užtikrinti, kad gerėtų administravimas ES, kad geriau būtų atliekami tyrimai susijęs su Europos piliečių iniciatyva ir panašiai. Mes manome, kad turėtume gerai ir dar geriau išaiškinti piliečiams, kodėl vienu ar kitu atveju mes negalime veikti, kai kalbame apie Europos piliečių iniciatyvą. E, mes esame nekartą prašę, kad konkrečiai būtų pagerinti dalykai, dėl kurių sprendimą galėtų priimti Europos komisija. Taigi, TTIP darybose vėlgi skaidrumo klausimas, čia piliečiai minėjo skaidrumo trūkumą. Tuo tarpu svarbu piliečiam žinoti tai, ką siūlo darybininkų komanda savo kitai pusiai dalyvaujančiai darybose. Taigi, būkite atviri, būkite skaidrus, bendraukit su piliečiais, tokie galėtų būti mūsų patarimai. Galėčiau pasakyti, kad mums būtų puiku priimti daugiau skundų, jeigu galim padėti žmonėms e, pagerinti e, jų padėtį ir jeigu galime pagerinti politinio dialogo būklę. Ačiū. Pirmininkas dėkoju. Poniai Gminder. Ji kaip tik spėjo sutilpti jai skirtą pasisakymo laiką. Karl Heinz Lambers yra kitas mūsų kalbėtojas, jis yra regionų komiteto e, vicepirmininkas. Labai dėkuoju. Komet nori, kad vyktų dialogas, tai reikia, kad kažkas kalbėtų, kažkas klausytųsi tą pat metu. Uh, Ir geriausiai būtų, kad būtų kalbama tą pačią kalbą. Nepaisant pastangų, kurios dedamos, kad e, aktyviai būtų gyvenimas, politinis gyvenimas Europoje, mes e, dabar atsidūrėme labai sudėtingoje padėtyje, nes mes nebesuprantame vienų, vieni kitų Europoje. Daug kalbame, tačiau e, tai, ką sakome, nėra išgirstama ir suprantama. E, ir praleidęs beveik 50 metų politikoje ir dirbdamas vietiniu lygmeniu, matau, jog Europos konstitucija yra labai pažeidžiama. Ir taip yra todėl, kad mes nesiremėme tomis pačiomis vertybėmis. Todėl aš manau, kad e, pilietiškas dialogas yra be galo svarbus dalykas čia. Aš e, gyvenu pasienyje su e, vokiškai kalbančia Belgijos mažuma, Luksemburgas taip pat yra kaiminė valstybė, Vokietija, tad e, tas e, tarp, tarp e, tautinis dialogas yra kas, kasdieninė realybė man. Tačiau dabar e, važiuodamas į tas kaiminės šalis, aš turėjau patirti vėl tikrinimą prie sienų, kurio jau senai nebebuvo. Aš manau, kad dabar iš tikrųjų turime vėl suteikti žodį Europos piliečiams. Tačiau turime taip pat jiems pasakyti aišku dalyką, aišku signalą nusiųsti. Tie, kas dabar kalba apie Europą, dažniausiai ją kritikuoja ir pakanka uh, pasižiūrėti, kokie buvo rinkimų rezultatai praeitą sekmadienį trijose Vokietijos žemėse, kad suprastume, kad Europa daugeliu žmonių tapo tikra priešė. Daugelis žmonių nebesitikė nieko gero ateityje iš Europos, jie bijo Europos ir mes turime keisti tą požiūrį, tam turime susitelkti ir, ir keisti istoriją. Regionų komitetas nori čia vaidinti svarbu vaidmenį ir gali tai daryti. Be jokios abejonės vietinės valdžios struktūros, regioninės struktūros jau senai yra labai e, svarbus lygmuo užtikrinantis dalyvaujamąją demokratiją. Nes lengviausia tai daryti ten, kur esi arčiausiai žmonių. Ir jeigu perkeltume šitos klausimus Europos, Europos lygmenį, tai turėtume pamatyti, jog e, tas, ta žinia dėl Europos signalas, dėl Europos projekto turi būti suprastas e, žmonių ir tas procesas turi vykti per vietinės valdžios struktūras, kur tarp politikų ir piliečių yra artimesnis e, kontaktas nes yra daug paprasčiau susiekti su burgmestru vietiniu lygmeniu negu, pavyzdžiui, su Europos komisijos pirmininku. Uh, nes pirmojo atveju kontaktas yra tiesioginis. Europos Sąjunga remia tokio pobūdžio bendravimą su piliečiais, tiesioginį bendravimą. Šiandien buvo kalbama apie pilietiškumo iniciatyvą. Mes taip pat galime minėti daug įvairių kontaktų, pavyzdžiui, programą Europa piliečiams, Galim kalbėti apie piliečių teisės, apie dešimtis ir, ir, ir, ir dešimtis įvairių projektų, kurie susiję su Europos statyba, tačiau to nepakanka. Mes turime rasti kažkokių naujų dalykų, siekdami paskatinti dalyvaujamąją demokratiją ir e, suaktyvinti europinius procesus. Sakoma, kad turime daugiau komunikuoti vietinių lygmenių su piliečiais ir mes turime iš tikrųjų daugiau kalbėti su piliečiais apie Europą, aiškiau kalbėti, kad jie geriau suprastų šitos dalykus ir tai galbūt būtų tinkamas kelias. Regionų komitetas surengė nemažai diskusijų Namiūrė, Belži, Belgijoje, Kroatijoje, Milane, Italijoje, Ispanijoje, Vilniuje, Lietuvoje. Ir visos šios e, diskusijos, kuriuose dalyvavo regioninės ir vietinės valdžios struktūros, e, parodė, jog e, tomis temomis yra labai domimasi, jeigu kalbama ne technokratinė kalba, o ta kalba, kurią piliečiai supranta. Tuomet piliečiai noriai dalyvauja tokiuose renginiuose. Mes turime elgtis taip, kad piliečiai pasitikėtų mumis, kad jie tikėtų papildomą Europos projekto vertę. Nes tiek turint omenyje migracijos krizę, Brexit problemas, tiek e, nedarbo problemas, visi šitie dalykai gali būti realiai išspręsti tik tai užtikrinant tinka piliečių dalyvavimą tose sprendimuose, o tam reikia, kad visi sprendimų prieimimo procesai būtų skaidrus ir kad juose piliečiai galėtų tinkamai dalyvauti. Ir čia dar tikrai ne viskas yra tobula. Bet neturime būti pesimistai. Aš sakiau, kritinių pastabų nemažai, tačiau aš vis dėlto esu įsitikinęs ir beje mano amžiuje sunku keisti gyvenimą. Aš asmeniškai nemanau, kad yra kokia nors kita alternatyva mums išskyrus Europos e, projektą. Nes e, jokia valstybė, kad ir pati didžiausia, negali viena išspręsti tų problemų. Mes turime siekti glaudesnio kontakto su piliečiais ir ES turi skatinti tai turime siekti tikros dalyvavimo kultūros ir turime to siekti konkrečiais veiksmais, konkrečiamis iniciatyvomis, to, tokiamis priemonėmis, kurios, pažiūrėjau, taikomos Valonijoje, Belgijoje ar, ar kitose vietose, kuriomis konkrečiai siekiama gerinti dalyvaujamąją demokratiją. Tačiau puikiai žinome, kad e, mūsų kova kol kas dar nelaimėta ir kad reikės dar daug pastangų tam, kad e, Europa įgytų tokį svorį, kad tikrai padėtų mums atremti iškylančius rydienos iššūkius. Dėkoju. Ponai Lambert, dabar aš norėčiau pasveikinti Jean-Paul Gozes, Roberto Šumano fondo valdybos narį. Ar teisingai pasakiau jūsų pareigas? Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš e, negryšiu dabar prie tų taisyklių, kurios e, taikomos e, Europos piliečių iniciatyvai. Šių dalykų įgyvendimas yra be jokios abejonės svarbus. Buvo pabrėžti kai kurie sunkumai. Tuo metu, kai Europos demokratija bando geriau atliepti piliečių lūkesčiams, Piliečių iniciatyva yra labai svarbus sprendimų prieimimo proceso demokratizavimo instrumentas. Tačiau, kad e, pajustume konkrečias teigiamas pasiekmes, reikia ir tam tikro švietimo darbo, dirbant su piliečiais. Ir čia dar reikia iš tikrųjų nemažai pastangų, ypač tuo metu, kaip kad buvo ir pasakyta, kuomet e, Europos projektas yra kvestionuojamas. Tad iš tikrųjų mums reikia susitelkimo, kad padėtis gerėtų. O tai bus įmanoma dabartinėmis sąlygomis tik tai re, užtikrinant reguliarią informacijos sklaidą, skelbiant tyrimų duomenis, pateikiant konkrečių argumentų, tuo pačiu lengvinant tų, kurie priima sprendimus darbą bei pabrėžiant svarbiausius aspektus, kurie e, relevantiški mūsų ateičiai. Turime taip pat e, prisiminti tas iniciatyvas, kurios e, padeda gyvendinti Europos projekto pagrindinės idėjas bei užtikrinti piliečių dalyvavimą tose procesuose. Visas valstybės narės pripažįsta Roberto Šumano fondą kaip tokį formą, kuris yra teigiamai vertinamas šiame kontekste. Aišku, yra dirbama labai intensyviai, tačiau susigūrėma su kai kuriais sunkumais dėl lėšų trūkumo, kai kurie tyrimai ir projektai susiję su pabėgėliais, saugumu, bei gynyba dabar yra komisijos e, prioritetiniai klausimai. Būtent e, todėl kartu su kitomis organizacijomis, pavyzdžiui, su Žako Delioro institucija, e, mes dirbame tose srityse ir tokios organizacijos, kurias miniu, vertos didesnės paramos iš komisijos. Tinklas Europa tiesiogiai, be kitos organizacijos taip pat dirba toje srityje, joms taip pat labai trūksa lėšų bei e, e, finansinės pagalbos. Kalbant apie informaciją piliečiams, čia ypatinga atsakomybė tenka politinėms partijoms, tiek kairės, kairysis, tiek dešinysis partijų spektras Europą dažniausiai mini tik tuomet, kai reikia atpirkimo ožio dėl nacionalinių lygmenių kylačių problemų. Pavyzdžiui, Prancūzijoje ir, ir kit, kitų valstybių žiniasklaidoje Europos temos yra e, kultivuojamos pakankamai retai. Kareš, legijai, deputatai iš nacionalinės asamblėjos nevykdo. Kaip tik yra minėję šitos e, aspektus, tačiau reikia dėti dar daug pastangų, kad Europos temai būtų suteiktas deramas svoris. Dėkoju, ponai Gozės. Dabar žodis ponai Asija Kavrakova, kuri yra piliečių veiksmų tarnybos e, direktorė. Ačiū, ponė pirmininkė. Visą dieną galvoju apie tai, ar būti paskutiniu diskusijos dalyviu yra palaima ar prakeikimas, tai gal aš visgi nuspręsiu laikyti tai palaima. Bet turiu pasakyti, kad jau yra užsiminusi apie tas problemas, apie kurias aš kalbėsiu ir kitų kalbėtojų per visą dieną. Ekas e, jau 25 metus, 5 metus dirba ir kaip tik tie 3,5 gal sakykim aspektų, kuriuos reiktų labiausiai aptarti per tos metus ir iškilo. Apie 50 procentų piliečių teigia nuo Eurobarometro apklausos, kad nežino, ką reikėtų daryti, jeigu yra pažeidžiamos jų teisės. Aišku, galbūt mane kas nors mėgins, mėgintų įtikinti kitaip, tačiau aš vis dėlto galvoju, kad reikia kreiptis Europos komisiją. Ir, ir tik vienas asmuo beje apklausoje užsiminė Vesolvet. Reikia komisijai labiau šviesti piliečius apie tai, kokios priemonės jau egzistuoja ir nereikėtų kurti naujų. Kol kas yra jo Europe portalas svetainė, kur tikrai yra labai daug informacijos apie visus mm, judaus piliečio teisų aspektus. Taip pat galima išspręsti kokias nors problemas e, ir per Solvit sistemą, bet lygiai taip pat ir ECOS teikia konsultacijas ir patarė piliečiams, kurie įgyvendina veiksmingai savo teisės, teisę į laisvą judėjimą ir kuriems reikia, pavyzdžiui, užregistruoti gyvenamą vietą kitoje valstybėje narėje ir kitus formalumus tvarkyti. Turime teisininkus, ekspertus valstybėse narėse, kurie nemokamai teikia visomis 24 oficialiomis kalbomis ES patarimus ir konsultacijas piliečiams. Ir galiu pateikti pavyzdį, 22 137 piliečiams jau pavyko pagelbėti ir 9,5 procento padaugėjo jau paraiškų mums teikiamų nuo 2013 metų. Taigi piliečiai vis labiau žino apie savo teisės, jiems e, teikiamas paslaugas taip pat ir kreipiasi dėl patarimų. O Solvit e, sprendžia problemas susijusias su nacionalinėmis administracijos institucijomis. Ir egzistuoja taip pat ir tam tikra keitimos informacijos sistema tarp Your Europe e, ir Solvit ir kitų priemonių. Taigi, mano manimu, tokia paslauga ir jos atsiradimas yra tikrai labai puikus dalykas ir reikėtų labiau apie tai informuoti piliečius. Taip pat apklausa parodė, kad mm, tos rytis, apie kurias mažiausiai žinojo piliečiai, yra konsulinė apsauga ir ir dvišalių pagrindų suteikiamos teisės. Reikėtų, vadinasi, priemonių orientuotų į švietimą apie būtent šias sritis kad visi tie 22 tūkstančiai, pažiūrėjau, asmenų, kuriems mes pagelbėjame, taip pat žinotų ir apie kitas savo teisės. Čia matyti e, saugimo generaliniu direktoratu ir teisingumo generaliniu direktoratu reikėtų padirbėti, pasitarti. Žinau, kad e, salėje publika sėdi labai gerai informuota, bet visgi leiskit man užklausti, kiek iš jūsų salėje esate girdėję apie Light and Loud platformą, kurioje ES piliečiai gali teikti klausimus ar komentarus apie ES teisės aktus, tam, kad tie teisės aktai būtų patobulinti atitinkamą linkmę, arba kur galima pasiūlyti sumažinti veiksmingą administracinę naštą. Pakelkite rankas, kas apie tai girdėję esate. Bet čia juk buvo retorinis klausimas, ar ne? Tai galima ir nereaguoti. Taip, retorinis klausimas, bet aš esu suinteresuotų subjektų, kurie dirba su geresniu reguliavimo platformos vadovė ir žinau, kad sausio mėnesį 250 pasiūlymų buvo pateikti e, siekiant palengvinti administracinę arba biurokratinę naštą. Daug pasiūlymų teikia įmonės, verslo atstovai, aišku, geriau yra informuoti apie tai. Taigi turime informuoti ir piliečius apie tokią galimybę, kadangi gerai yra, kuomet įvertinamas teisės aktas ir jo privalumai ir trūkumai ne vien tik iš verslo atstovų pusės ir perspektyvos ar valstybių narių perspektyvos. Gerai, kai tai padaro ir individualus piliečiai. Taigi, susiraskite tą platformą ir stenkitės ir savo rinkiminėse apylinkėse skleisti apie informaciją. Toliau konsultacijos. Kadangi dar vieną labai įdomų skaičių mačiau šiandieną, kad labai nemažas procentas, jeigu neklystu, apie 80 procentų ES piliečių mano, kad turėtų būti steikiama geresnė galimybė dalyvauti demokratiniuose procesuose ir tai yra ar konsultacijose. Tačiau Europos komisijos organizuojamas konsultacinis procesas e, nėra siejamas su paskirais piliečiais. Ir tam yra tam tikrų priežasčių, viskas gerai su tuo, bet manome, kad galima būtų tokią lygiai grečią mm, konsultaciją irgi surenkti, kad būtų galima atkreipti dėmesį ir į specifinius mm, atskirų piliečių pamastymus. Jauni žmonės jaunuoliai tikrai nesikreips į sprendimų prieimėjus. Jeigu sprendimų prieimėjai nori pasiekti jaunimą, turi būtent patys žengti tą žingsnį ir tai padaryti. Dabar yra kaip tik nagrinėjami 25 e, vadinamojo minios finansavimo ar crowdsourcing um, atvejai ir platformos. Aš esu iš tų, kurie mano, kad reikėtų reglamentą atitinkamą peržiūrėti iš esmės ir kuo greičiau. O dar kai kas svarbus buvo paminėta. Tai yra siekis didinti užregistruotų atvejų skaičių. Ačiū už jūsų labai pedagoginio pobūdžio pasisakymą. Ir ponia Kavrakova buvo paskutinė kalbėtoja. Noriu padėkoti visiems ekspertams už jų pranešimus, kurie buvo tikrai labai įdomus ir skatinantis diskusiją. Dabar pradėsime klausimų ir atsakymų seansą. Norėčiau priminti, kad e, jei norime, kad kuo daugiau žmonių galėtų kalbėti, tai tuomet šią popietę bus labai dosnus skirtomas, e, skirtamas kalbėjimo laiko, tris minutės kiekvienam Klauskite mūsų ekspertų, dalykitės nuomonėmis, teikite siūlymus, bet prašau vieno, neviršykite trijų minučių jums skirto pasisakymo laiko. Ar jau turim sąrašą? Uh, name, lady, but... Nematau jūsų pavardės, sako pirmininkas. Nėra čia pavardės. Aš pas, prisistuoti esu Aleksandrina Nauromič piliečių tinklo atstovė, mes vienėme daugiau negu 120 asociacijų visoje Europoje, dirbame, skatinam piliečių dalyvavimą, plečiame pilietinę erdvę tam, kad būtų galima uh, užtikrinti, kad piliečių ir piliečių, piliečių organizacijų balsas bus išgirstas sprendimų prieimimų procese. Džiaugiuosi turėdama progą, mums, suteikta mums visiems šiandien padiskutuoti apie ES pilietybę, bet mane nustebino tai, kad mes štai jau baigiame savo darbą ir neišgirdau kalbant nei vieno dalyvio apie organizuotus piliečius ar organizuotą pilietybę. Jeigu laikytumės tos pilietybės vizijos, kuri 20-ame straipsnėje yra apibriešta, kur yra išdėstytos keturios tos laisvės, kur mums, kurios mums yra labai brangios ir svarbiausia yra judumas, mes e, kalbam apie individualius piliečius, kurie džiaugiasi savo e, teisėmis ir laisvėmis, bet nuo Lisabono sutarties, sutartyse mes turime daug kitų galimybių ir teisių, jos yra numatytos. Ir tai taip pat yra susijęs su mūsų pilietybė. Ar kalbėtume apie pagrindinių teisių hartiją, kuri tapo pirminę teisę, ar kalbėtume apie kitus straipsnius, mes turime pasakyti, kad individualus dalyvavimas yra įmanomas piliečių iniciatyvos pagrindu. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, bet manau, kad ir žinot, ko gero, tą 11 straipsnį, kur yra minimas ir organizuotų piliečių dalyvavimas, pilietinių organizacijų pagrindų sprendimų prieimime. Ir priimant sprendimus, tai yra svarbu, institucijos turi prievolę nuolatos palaikyti skaitrų dialogą su tomis asociacijomis. Mes ilgus metus veikiame kaip organizacija, dirbame kartu su daugeliu kitų organizacijų panašių į mūsiškę. Mums rūpi, kad e, piliečių balsas sprendimų prieimimo procese būtų tinkamai išgirstas. Teiksime rekomendacijas, mes taip pat dalyvaujame viešosiuose konsultacijose. Mes buvome taip pat tarp organizacijų, kuri pasiūlė labai konkrečius siūlymus vienos iš paskutinių iniciatyvų srityje. Tikimės, kad šį kartą ta pilietybės vizija bus šiek tiek išplėsta, kad jie apims ir kolektyvinį piliečių dalyvavimo sakymų prieimime per pilietinės visuomenės organizacijas. Mes štai turime savo ataskaitą, savo pranešimą su labai aiškiais konkrečiais siūlymais. Čia kalbam apie savo patirtį ir savanorystės rytį. Ir kitose mes skatiname pilietinį dialogą tarp įvairių asociacijų ir tų asociacijų pagrindų. Kai kas iš jūsų puikiai žino mūsų darbus, tačiau labai apsidžiaugtume. Tačiau iš Europos komisijos regis nieko nėra, ką mažaičiau skirti klausimą. Tiesiog reikėtų, kad būtų išreikšta labai aiški viltis, kad pagaliau Europos komisijos siūlyme atsiranda vietos ir mūsų siūlymams išreikštiems viešojo klausimo metu. Ačiū. Pirmininkas, dėkoju. Žodis jūsų kaimynų. Ne, jeigu jis kalbėti nenori. Daugiau klausimų nėra. Regis viskas aišku, viską išsprendėm. Jūs puikus. Fantastic audience. Okay, so uh, thank you very much uh, for your contribution. Ačiū už jūsų indėlį diskusiją. O dabar uh, pradėsime uh, užbaigimo pastabas. Uh, pakviesime Tina Astolą, kur yra generalinė direktorė iš Europos komisijos atsakinga už lyčių lygybę vartotojų teisės, be kita ko, ponė. Astola žodis jums. Žvalgiausi šitoj pusė, o jūs štai ne ten, jūs sėdite kitur. Prašau, žodis jums. Gerbiami Europos parlamento nariai, ponios ir ponai, džiugu man būti šiandien Europos parlamente, džiugu e, turėti galimybę apibendrinti šią diskusiją. Dėl to kaip ES pilietybė ir jos teisėmis būtų galima geriau naudotis. Jūs šiandien apie tai kalbėjote. Tai yra puikus momentas a, išgirsti piliečių nuomonę, a, nes vyko vieša konsultacija. Taip pat Eurobarometro duomenys buvo pateikti. Mums tai yra puikus šaltinis pasižiūrėti, kaip galime pagerinti savo bendras vertybės, kaip galime pagerinti demokratinį piliečių dalyvavimą ir kaip galime piliečių gyvenimą padaryti geresniu. ES piliečiai mums sako, kad jie nori, kad juos išklausytų. Tad daugiau turi būti daroma, kad būtų galima paskatinti labiau Europos vertybės ir teisės. Esant dabartiniam kontekstui yra būtina mūsų bendras vertybės e, dar labiau pagerinti ir ginti. Demokratija, teisė, pagrindinės teisės tai yra mūsų svarbiausios, dal... svarbiausios vertybės. Tolerancija, nediskriminavimas, įvairovė taip pat labai svarbus principai. Europiečių atsakymas į mūsų konsultacijų metu patinktus klausimus buvo aiškus. 90 procentų mano, kad daugiau reikia nuveikti siekiant propaguoti bendras vertybės. Mokyklose, jaunimo tarpe ir E, apskritai visuomenėje. Bendros pastangos visų turi būti dedamos šią linkme. Valstybės narės, o taip pat vietos ir regioninės struktūros, kurios yra arčiausiai žmonių, taip pat turi atlikti joms tenkantį darbą. Taip pat turi būti dirbama ES lygmenių. Europos parlamentas, komisija ir kitos institucijos turi taip pat būti aktyvūs štai ko iš mūsų prašo konsultacijų metu pateiktuose atsakymus ir pasakos piliečiai. Turime jiems sudaryti galimybės didžiuotis ir džiaugtis tuo, kad yra ES piliečiai. Gera naujiena yra ta, kad ES piliečiai šiandien daugiau žino apie ES pilietybę negu kažkada. Komisarė Jūrova ryte savo įžanginėme žodėje sakė, kad pilietybė yra ne šiaip kažkokia teorinė koncepcija. Tai piliečiams suteikia konkrečios naudos. Europos, būti ES piliečiu turėtų reikšti, kad ES pilietis namie turi jaustis ir savo šalyje, ir kitose ES valstybėse. Tam reikia konkrečių veiksmų, kad tas tikslas būtų pasiektas. Dažnai piliečiai ne, ne visai žino savo teisės. Išgirdome ankstesniuose pasisakymuose būtent tokią nuomonę. Piliečiai ne visada žino, ką daryti, kai jų teisės negerbiamos. Tebelieka sunkumų, kai tenka tas teisės įgyvendinti praktikoje. Kartais procedūros per ilgos, kartais e, piliečiai neturi pakankamai informacijos. Tada iškyla klausimas, o ką daryti, kad ES piliečių gyvenimas taptų paprastesnis, geresnis. Kiek suprantu, šiandien buvo aptarta nemažai puikių idėjų šią linkme. Pavyzdžiui, informacija ir pagalba atsakant ES piliečių klausimus, kuriuos iškelia, e, kai atvyksta, pavyzdžiui, į kitą šalį, nežinodami, kaip joje užsiregistruoti. Laisvas judėjimas suteikia galimybių piliečiams, kurie keliauja, mokosi, imasi verslo kitoje šalyje. Viešoji nuomonė rodo, kad piliečiai jaučia, jog yra juntamas pozityvus poveikis ekonomikos augimui ES, kai tos laisvės ir teisės užtikrinamos. Daugiau nei 2 trečdalis, 91 procentas mano, kad laisvas judėjimas jų šalim suteikia ekonominės naudos. Laisvas judėjimas yra Europos piliečių teisė, brangiausia, viena iš brangiausių teisių Europos Sąjungos piliečiams. Piliečiai nori naudotis šią teisę ir e, tai yra ta teisė, kuri gali padėti išspręsti užimtumo problemą ir užtikrinti geresnį ekonomikos augimą. Aš ir toliau remsiu valstybės narės kurios taiko taisyklės ir deda pastangas padėdamos vietos savivaldos struktūroms įgyvendinti laisvo judėjimo principus, kurios taiko geriausią praktiką šios rytyje. Europos komisija jau yra pasiekusi konkrečių rezultatų įtvirtinti ES pilietybę, numačius naujas taisyklės dėl viešų dokumentų e, cirkuliavimo ir dėl konsulinės apsaugos. Direktyva dėl konsulinės apsaugos yra pirmas svarbus žingsnis. E, siekiant įgyveninti ES piliečių teisės šioje srityje. Piliečiams bus užtikrinta geresnė apsauga trečiosiuose šalise, kai europiečiai trečiosiuose šalise susiduria su problemomis. Kaip rodo Eurobarometro apklausos duomenys ir apie tai jau buvo kalbėta, konsulinės teisės nėra tas dalykas, kurį žmonės puikiai suvokia, supranta, kur žino, ką tai reiškia. Turime dirbti ir toliau aiškinamą į darbą su piliečiais, kad jie žinotų, kaip gali pasinaudoti tuo naujų teisės aktu. Ponius ir ponai, norėčiau dar tarti keletą žodžių apie politinės teisės. Kaip išdėstyta komisijos pranešime 2004 metais Mums ir toliau reikia dėti pastangas, kad paskatintume ES piliečių dalyvavimą rinkimuose. Mums reikia pasiekti jaunus žmonės, ypatingai juos. Ir jau dabar, kaip buvo pasakyta, ryte, kaip minėjo komisarė Jūrova, tą darbą turime dirbti jau dabar. Kad to tikslo pasiektume, mums reikia geriau teikti informaciją apie tai, ką ES piliečiams kasdieniam jų gyvenime atneša viena ar kita ES politika. Mums reikia stimuliuoti ES piliečių susidomėjimą savo teisėmis ir ES politiką. E, jeigu piliečiai bus aktyvesni, tai tuomet e, jie dalyvaus, ko gero, gausiau ir 2019 metų Europos parlamento rinkimuose. Parlamento legitimumas po špicent kandidato e, sistemos yra labai svarbus komponentas, dedant pastangą šią linkmę. 1972 metų rinkimų akto reforma galėtų padėti pasiekti šių tikslų. Būtent, kai buvo pasakyta šiandien, Europos komisija remia Europos parlamento siūlymą dėl e, rinkimų akto reformos. Taip pat labai svarbu sudaryti geresnės sąlygas piliečiams dalyvauti vietos Europos parlamento rinkimuose. 80 e, procentų tų judžių piliečių mano, kad būtų lengviau balsuoti, jeigu būtų laikomasi visur geros praktikos šioje srityje. Tad turime tas, tą gerą praktiką skatinti, jos jau esama kai kuriuose ES valstybėse. Europos komisija yra dėkinga už vaisingą šios dienos diskusiją, už naujų idėjų išreiškimą, nes tos, ta diskusija šiandien atspindi ES piliečių idėjas. Jos, jose buvo kalbama apie praktinės, aiškias priemonės. Mes įtrauksime šias mintis formuodami būsimasias politikas ir dar uh, Šiemet pateiksime konkrečius veiksmų siūlymus, kad būtų galima įtraukti juos į pilietybės ataskaitos, į būsimą pilietybės ataskaitą. Dėkoju. Ir noriu pasakyti, kad nelabai gerai, kad nebuvau čia visą dieną, o tik atskuodžiau paskutiniam pusvalandžiu. Ačiū. Dėkuoju, ponia Sola, sako pirmininkas, už jūsų pasisakymą. Jūs kalbėjot, jūs, jūs e, apibendrinimo pastabas išsakėte, o dabar turime užbaigimo pastabas dar. Cecilija Vikstrom būtent jas ir išsakys. Ji yra peti komiteto pirmininkė ir kreiptis į mus būtent pateiktama užbaigimo pastabas. Warm words. Ačiū už šiltus žodžius. Taigi, kaip pradėjome šį rytą, taip ir užbaigsime taip šiltai ir maloniai. Mėly parlamento nariai, komiteto nariai, mėly svečiai, tikrai džiugu, kad įvyko tokia puikia diskusija, puikus klausimas. Dėkojame visiems parlamento darbuotojams prisidėjusiems prie renginio organizavimo. Ačiū mūsų kolegoms, ekspertams, taip pat ir peticijų autoriams, kurie labai svarbu įneša, įnešė į diskusiją ir manau, kad ši diena mus užtektinai įkvėps, kad būtumėm tiek drąsus ir ryštingi, kad imtumėmės tų kartais ir politinių požiūrių opių klausimų, kuriuos aptarėme šiandien Ačiū ir kolegoms, kurie nepriklauso peticijų komitetui, bet atvyko iš kitų Europos parlamento komitetų, komitetų pasiklausyti, kas rūpi mūsų piliečiams, kokios problemos jiems kyla, nes visa ta informacija labai svarbi mums kaip teisės aktų leidėjams O aš, kaip peticijų komiteto pirmininkė, galiu patikinti Jūs, kad kartu su mūsų puikiu sekretoriatu, su kitais darbuotojais darysiu viską, kad į piliečių, ypatingai peticijų autorių teisės būtų rimtai žvelgiame, juk ką mes darėme šiandien, tai kalbėjome apie teisę turėti teisių ir gyvendinti teisės. Tai yra puikus pasakymas. Mes juk esame išrinkti parlamento nariai ir į piliečius žiūrime kaip į rinkėjus. O rinkos dalyviai žiūri į piliečius kaip į vartotojus. Gal pamirškime ir vieną ar kitą koncepciją ir geriau žvelgime į visus kaip į piliečius. Taip mes kartais teikiame peticijas, kiti jų klausosi, bet visgi visi kartu esame piliečiai ir kaip tik dėl to mūsų dialogas tampa tik dar įdomesnis. Na ir dar norėčiau padėkoti visiems dalyviams uždėmesį, už domėjimąsi ES pilietybės klausimais. Su nekantrumu lauksime dialogo tesnio artimiausių metų ir dar kartą dėkoju visiems, kad dalyvavote. Tikrai nedelsdami kreipkitės į mus, jeigu tik atrodys, kad kažkuris klausimas niekaip neduoda ramybės ir nėra dar išspręstas. Pasistengsime tai padaryti.